tai buvo silpnoji vieta Europos, be taip pat taip, tai, kad atsiranda duomenų apsaugos reglamentas, yra labai svarbus dalykas. Tai labai svarbu buvo Europai. Ką mes apie tai manome? Mes nerenkame jūsų duomenų mes siūlome naršyklę, e, kuri, naršyklės paslaugas, kuri laikosi duomenų apsaugos reikalavimų ir užtikriname 100 procentų privačių duomenų, asmens duomenų apsaugą, nes tokiu būdu sukonstruotas algoritmas. Manome, kad e, apsilankimų internete istorija turi būti visiškai privačiu, asmeniškų dalykų, nes tai yra labai opus klausimai. Tai atskleidžia informaciją apie jūs, apie, apie viską, kuo jūs esate, politinius įsitikinimus, preferencijas e, seksos rytyje, išsilavinimą, galima pasidaryti išvadas, ar jūs sveikas, ar sergate, viską. Esame išplėtoję technologiją, kurios pagalba e, galima gauti gauti visą, susirasti visą reikalingą informaciją ir tuo pat metu nerenkant asmeninių duomenų apie jūs. Privataus gyvenimo apsauga turi būti užtikrinama technologijų panaudojime. Ir reikia vengti rinkti duomenys apie asmenys. Nežiūrint to, kad mes e, sukaupėme daug e, duomenų internete, mes gebame kurti šiandien dirbtinį intelektą, nerinkdami privačių e, asmenų duomenų. Tai yra tabu. O kalbant apie dirbtinį intelektą, nežiūrint į tai, kad turime labai daug duomenų, yra įmanoma tuos duomenys pateikti neutraliai. Bet kita vertus, jeigu, pavyzdžiui, jūs kreipsitės į, dėl kažkokių sveik, sveikatos paslaugų e, internete, e, man reikia visos informacijos apie jūs, bet nebūtina žinoti, ar tas žmogus, kuris teikia informaciją, serga, tarkim, ar ne. Tuos duomenys galima perduoti gydytojui, tuo pat metu gerbent jūsų privatumą. Dirbtinis intelektas tai geba daryti. Mes tikimės štai ko, kad šiandien vartotojams, naudotojams pasiūlysime paslaugas ir jeigu duomenų apsaugos reglamente aiškiai yra nurodyma, kaip reikia rinkti duomenis, Man, mes manome, kad tai yra tikrai svarbu Europai, kad tai yra stiprioji Europos vieta, Turime apsaugoti e, veikėjus, verslą Europoje ir taip pat visų pirma apsaugoti vartotojus. Jeigu siekime apsaugoti vartotojus, taip pat turime apsaugoti ir verslą. Quant įmonė, įmonė sekasi puikiai Mes dirbame dirbtinio intelekto srityje, tuo pat metu gerbdami įsipareigojimus nesaugoti, nekaupti asme, asmeninių duomenų ir laikytis bendrojo duomenų apsaugos reglamento. Ir kalbant apie šiandien paplitusius verslo modelius, e, duomenų kaupimas apie e, asmenį, apie naudotojus yra da, vykdomas vieninteliu tikslu - užsidirbti iš to pinigų, užsidirbti daugiau. Aš paaiškinsiu, kodėl ir kaip. Praeisą savaitę Google pareiškė, kad duomenų apsaugos reglamentas nieko nepakeis, nes 80 procentų jų e, ekonominės e, veiklos ir, ir, ir, ir e, pelno e, generuojama panaudojant konkrečią naršyklę. tai, tai susijęs su e, reklama talpinama. E, nesvarbu, kad kokios informacijos jūs ieškotumėte. Ir tai, ką sako Google e, kompanija, kalba nebe pagrindo. Juk su reklama susidurėme kiekvieną dieną. Dabar jau jūs gaunate informacijos apie tai, kad jiems prireiks jūsų asmens duomenų ir kad iškils kažkokių problemų jeigu norime, kad dirbtinis intelektas toliau mm, eitų priekin, darytų pažangą, aš galiu jūsų patikinti, kad to nereikia, kad galime čia toliau siekti pažangos be nekaupdami privačių asmens duomenų. Nes kitaip jūsų duomenys, kurias, kuriuos jūs sutinkate teikti, parduodami tiesiog. Pavyzdžiui, jūs atsisiunčiate prietaiką, kuri jums rodo temperatūrą temperatūrą, prognozę oro, bet jums reikalinga ta, ta, tas e, prietaika tik tam, kad jūs sužinotumėte oro temperatūrą, ne tam, kad jums dar būtų siunčiama įvairiausios kitos informacijos. Tai tiek ir esu pasirengęs atsakyti visus jūsų klausimus. Ir padėkoti Prancūzijos parlamentui, Prancūzijos par, parlamento nariams už tai, kad vakar jie balsavo dėl naujo įstatymo, ypač dėl 17 straipsnio, dėl bendro duomenų apsaugos reglamento perkelimo į Prancūzijos teisę. Ir e, kai kurios įmonės iki šiol mokėdavo labai daug pinigų, kad jų, jų prietaikos, jų naršyklės automatiškai būtų integruojamos į kai kuriuos aparatus. O nuo vakar, nuo to sprendimo primto Prancūzijoje vakar, viskas keičiasi. Žmonės turės rinktis, kokią naršyklę jie nori matyti savo aparatuose. Tai gali būti amerikoniškoji, tai gali būti ir mūsų sukurtas produktas. Ačiū, ponė Leandri. Ir toliau žodis poniai Marnau. Dešimčia minučių. Thank you, dear Mr. Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento e, ir komisijos nariai, sako kalbėtoje. Ačiū, kad pasikvietėte pasisakyti dėl techninių inovacijų. Esu vyresnioji mokslinė darbuotoja Vokietijos techninėme institute, dirbdu e, ties santykiu tarp technologijų ir įstatymų, asmens duomenų apsauga pagal e, nusta, bazinius nustatymus savo kalboje apsiribosiu GDPR įtaką moksliniai pažangai. GDPR e, apibrėžia, kas yra mokslinės inovacijos. Ir pacituosiu. Anksčiau buvo kalbama apie duomenų tvarkymo pagrindą, o dabar kalbėsime apie tai, kaip duomenys yra tvarkomi. GDPR yra Čia dabar apsirimoju 25 ir 32 straipsnių, ten duomenų tvarkytojas turi įvertinti duomenų pobūdį ir priklausomai nuo to pritaikyti tvarkymo technologiją. Beje, reglamentas nustato tam tikras techninės priemonės. Duomenų tvarkymas gali net ir nepateikti, patekti į reglamentą, pavyzdžiui, anoniminiai duomenys 20 konstatuojama dalis tą pabrėžė, o 11 straipsnis leidžia e, duomenų tvarkytojui su paprastytomis sąlygomis tvarkyti duomenis, jeigu tie duomenis neleidžia identifikuoti duomenų subjekto. Ir tai yra mano e, tyrinėjimo sritis. Taigi, sakyčiau, mokslininko ir pramonės uh, bendras darbas yra dirbti su asmens duomenimis, jų apsauga, saugumo technologijomis, kol e, nors jau duomenų apsaugos stiprinimas porą dešimtmečių susilaukė dėmesio, aš asmeniškai esu susidūrusi su tuo, kaip vis didesnio dėmesio susilaukia duomenų apsaugą stiprinančios institucijos ir yra vis daugiau mokslinių publikacijų, rengiamos konferencijos, netgi e, projektai vykdomi keletas pavyzdžių apie tai. Pirmiausia, anoniminiai duomenys ir specialos technologijos. Na, sunku pilnai e, nuosmeninti duomenis, tai tikrai sudėtinga šiandieninė situacija ir mes realiai sužinome tik apie tuos atvejus, kai duomenys netinkamai nuosmeninami ir galima atsekti duomenų subjektą, tačiau pažanga mokslo yra tikrai didžiulė, pavyzdžiui, diferencijuoti asmens duomenis. Aš ir mano kolegos susidurė su vis didesniu susidomėjimu ne tik iš kitų mokslininkų, bet ir iš uh, verslo pusės, kuris nori tinkamai nuosmeninti duomenis ir nori bendradarbiauti projektuose, kurie leistų tą nuosmeninimo technologiją įgyvendinti konkrečiuose projektuose. Tačiau tas susidomėjimas kol kas yra tik iš didžiųjų įmonių, MVI čia atsilieka ir būtų e, tikrai naudinga, kad susidomėjimas naujausiamis technologijomis e, išriškėtų ir iš MVI pusės, kad jie taip pat norėtų nauj, daudoti naujausią technologiją. Kitas pavyzdys - GDPR e, reikalavimai tarsi skamba visur, tačiau daugiausia apie tai kalbama didžiulės įvairiose įmonėse ar konferencijose. Na, jūs visi žinote, kas yra blockchain technologijos. Čia dabar madinga frazė, visi apie tai kalba ir tai gali būti sprendimas viskam ir kiekvienam nuo e-vyriausybės iki e-sveikatos. Tačiau ta integruotojų funkcija, kai yra užšifruojami duomenis ir kaip tai padaroma, kertasi su reglamento reikalavimas. Duomenys išsaugomi blockchain viduje ir koks čia būtų santykis su e, duomenų subjekto teisė prašyti, kad duomenys apie juos būtų ištrinti ir kad būtų jie realiai pamirštami. Būtent dėl to mano kolegos pastarsiais metais siūlo sprendimus, kaip tą padaryti. Pavyzdžiui, pasiūlyti naujas šifravimo metodologijas, kurios leistų aptikti blockchain egzistavimą ir identifikuoti ten atskirius duomenis. Na, pagal duomenų apsaugos reglamentą mes žinome, ko reikalaujama. Ir tikrai sunku tą teisinį tekstą perrašyti į technologijas. Tuo pat metu mokslininkai stengiasi tą padaryti ir mano pasisakymo užrašuose yra nuoroda į patį e, dokumentą, kurį e, dabar paminėjau. Na, e, duomenų apsaugos reglamento poveikis kaip ir teigiamas, tačiau yra ir iššūkių, ką aš norėčiau paminėti. Problemos yra susijusios su atskiromis suinteresuotojų suinteresuotomis grupėmis, e, duomenų apsaugos mm. agentūros, teisėkros institucijos, vartotojai, verslas ir keletą pavyzdžių paminėčiau, nu, gal tai paskatins padiskutuoti per e, netrukus seksančias diskusijas, reikia tarp disciplininių tyrimų. Mokslininkų bendruomenė nepaliaujamai dirba, e, rengdama įrankių dėžutę, kuri leistų stiprinti privatumą, asmens duomenų apsaugą, tačiau reikia tarp disciplininių pastangų, kad teisinis tekstas būtų perkeltas į praktiką, į mokslinę pažangą, į technologijas. Reikia technologinės pažangos atitinkamai. Na, kaip sprint coding tai būtų pavyzdys. Taip pat reikia tarp disciplininių mastų dirbti ties standartais ir rizika Tik toks e, darbas leis e, pasiekti suderintą duomenų apsaugos reglamento taikymą visoje sąjungoje. Būtų gerai, kad duomenų apsaugos institucijos parengtų tam tikras gairias. Atskiruose straipsniuose bandoma atsižvelgti į pačias naujasias technologijas, tačiau kas tai yra, neaišku net ir patiems mokslininkams. Trūksta konkrečios apibriešties Būtent dėl to, kas yra state of the art, naujausia technologija, paliekama teismų interpretacijai. Ir jie turės spręsti, nagrinėdami DPA keliamas bylas. Kai kurios nacionalinės duomenų apsaugos institucijos jau bando interpretuoti teisės aktą, tačiau tai yra pavienės interpretacijos nesuderintos sąjungos lygių. Tam, kad mes suderintumėme duomenų tvarkymą, būtų puiku, jeigu būtų paskelbtas geriausios praktikos sąrašas, galėtumėme į kažką atsiremti. Taip pat būtų naudinga turėti tarptautinius standartus dėl duomenų apsaugos ir būtų gerai, kad įvardintume, kas yra tas naujausios technologijos saugumo srityje, tą žinotų tiek duomenų tvarkytojai, tiek valdytojai. O geriausia praktika, kaip ją pasiekti. Na, pavyzdžiui, mobiliosios e, programėlės buvo sukurta speciali e, programėlė, kuris skatina informuoti, kaip e, pagalbinėse kitose programėlėse yra taikoma tinkama duomenų apsauga. O galiausiai įvardinčiau, kokius iššūkius kokie iššūkiai kelia teisėkros institucijoms, na čia iš mokslininko pusės, duomenų apsauga ir duomenų tvarkymas. Aš žinau, kad Europos valstybėse narėse norime e, stipriau kovoti su piknaudžiavimu duomenimis, net galvojama apie draudimą sieti duomenis, kurie yra apie asmenų sveikatą ir pačią mintį iškėlė Vokietijos DPA konferencija, buvo pasiūlyta paskelbti įstatymą, kur draudžiama susijęti duomenis apie asmens sveikatą. Iš pirmo žvilgsnio tai ir tarsi pagrista, vis dėlto teisėkuros institucijoms reikėtų pagalvoti, kuomgi grėsia šios teisėkuros iniciatyvos. Labai dažnai mokslui reikia laisvės reikia mm, pirmiausia užpulti sistemą, kad aptiktume spragą joje ir reikia aptikti tokiu pat būdu spragas duomenų apsaugoje. Dar vienas trumpas pavyzdys, dar pusę minutės e, noriu kalbėti. Taigi, mano kolegos mane, kad genetiniai duomenys yra nuosmeninti. Taigi tie epigenetiniai duomenys, not ir, nors ir keičiasi laikui bėgant, vis dėlto leidžia atsekti tų duomenų subjektą. Buvo dirbama su milžiniška duombaze Vokietijoje, siekiant patvirtinti šį teiginį. Ir jeigu mes nebūtumėme turėję teisinių galimybių nustatyti, kad tai yra spraga, niekas apie ją net ir nebūtų žinoję. Taigi reikia išvengti tokių teisės aktų, kurie iš principo stabdytų mokslinis tyrimus. Taigi ačiū uždėmesi, laukiu klausimų. Ačiū. Puikus pasisakymas. Na ir paskutinis pranešėjas, e, gerbiami e, ponios ir ponai. Visų pirma, dėkoju už tai, kad leidote man dalyvauti jūsų tarp parlamentinėme posėdėje apie BDAR. Kaip aš jau sakiau, po dešimties dienų praeis uh, rengimo terminas, dokumentas bus pradėtas įgyvendinti. Aš diskusijose dalyvauju nuo 2011 metų, visų pirma, aš tai buvau Olandijos domino apsaugos pareigūnas, o pastaruoju metu aš dirbau Kanados e, asmens duomenų apsaugos e, programinės įrangos tyrimo bendrovės atstovas. Jūs jau turbūt daug kartų šiandien girdėjote, kad e, E, BDAR reglamentas yra labai svarbus teisės aktas. Jau labai daug metų e, duomenų apsaugos klausimai ir asmeninė duomenų apsauga yra labai aktuali ir e, tikimės, kad iki kitos savaitės pabaigos bus daugumoje organizacijų tam pasirenkta. E, Pastaraisiais metais ne visi tą padarė, daug kas atsibūdo tik tai paskutinį mėnesį. E, Laimė ne visi, bet pastarąsias dvi savaitės matome, kad vis daugiau ir daugiau bendrovių atsimerkia ka, ir supranta, kad bendrasis reglamentas bus įgyvendintas ir supranta, kad reikia kažką daryti. Reglamento įgyvendinimą e, nebus lengva taip e, padaryti praktiškai. E, yra žmonių, kurie e, tą reglamentą vertina kaip evoliuciją, o ne revoliuciją, bet e, ir tos organizacijos, kurios iki šiol labai rimtai domenų apsaugą vertino, e, E, supranta, kad nors ir ankstesni teisės aktai gyveninti, e, šis teisės aktas reikalaus ypatingų pastangų. E, Domenų apdorojimo registrai yra dabar numatyti, iki, dar neseniai šį darbą atlikdavo rankiniu būdu vienas žmogus ar nedidelė grupelė, tikrai nebuvo skiriamas atskiras etatas tai problemai. Dabar reglamentas pakeis daugumos organizacijų uh, E, duomenų apsaugos supratimą, pasikeis kultūra. Iš esmės tai yra susijęs su tuo, kad įdėktas e, atskaitomybės reikalavimas, kuris numatytas reglamento 5 ir 34 straipsniuose. Dabar organizacijos turės užtikrinti domenų apsaugą savo veikloje ir e, reglamento laikymasi turės pademonstruoti visais organizacijos lygmenimis. Jeigu domenų apsaugą paliksime vienam žmogui e, kažkur tai e, e, organizacijos užskalisiuose, tai deramų rezultatų nebus pasiekta. Mes suprantame, kad daugelį organizacijų jau yra sukurta speciali programinė įranga. Ir tuo pat metu mes suprantame, kad e, internetinė duomenų bazė, e, privatumo duomenų apsaugos teisės aktus mes nagrimėjome jau 15 metų, dabar yra pasaulyje daugiau negu 770 atitinkamos ryties įstatymų. Taip pat e, žiūrime, kad būtų remiamos atitinkamos programos duomenų apsaugai, nepriklausomai nuo to, kokioje jurisdikcijoje įmonė veikia. Mūsų nuomonė reglamentas e, leis išspręsti kai kurias problemas įmonėms, e, kurios jau dabar turi registrus, kurios atlieka poveikio vertinimą, pasveria riziką privatumui. Ir e, jeigu dabar pažiūrėtumėm į reglamentą iš novatoriškumo perspektyvos, tai suprastume, kad konkurentai bus priversti ieškoti naujų idėjų kad reglamentą būtų galima lengviau gyvendinti. Aš tyčia pavartau žodį lengviau. Mano nuomonė, duomenų apsaugą užtikrinti niekada nebuvo lengva. Tai nėra juodai baltas darbas. Mūsų tikslas nėra e, šimtų procentų užtikrinti laikymas. Mūsų nuomonė tai yra neįmanoma. Duomenų apsaugos teisės aktai yra pagristi normomis ir visuomet reikia žmogaus vertinimą, žmogiškojo faktoriaus. Tačiau suprantame, kad reglamentas procesą palengvins ir sutrumpins. Uh, Mes e, kasdien stebime teisėkuros pokyčius, e, reglamentavimo gairias, e, pozicijų dokumentus vertiname. Tokiu būdu mes galime parengti duomenų bazės ir kartu su eksperto sistemomis duomenų apsaugos pareigūnai galės savo darbą tarsi perduoti ir kitiems kolegoms, jie galės vadovauti, neorganizuojant ypatingo mokymo kitiems darbuotojams. Tiesiog darbą bus galima pasidalinti. Pastaraisiais metais yra sukurta nemažai metodikos, kurie leis reglamentai gyvendinti. Tarp jų yra ir atskaitomybė, ir e, poveikio vertinimas rengdamos, pildydamos registrus įmonės turės įvardinti techninės ir organizacinės priemonės, kurios yra naudojamas asmenių, asmens duomenų apdorojimui ir jų apsaugai. Taip, projektų savininkai pradės galvoti apie duomenų apsaugą labai anksti ir galės kalbėti apie vadinamai privatumą pritaikytą kiekvienam atvejui. Kaip organizacija galės užtikrinti, kad asmeniai duomenys iš tiesų būtų apsaugoti nuo tokių techninių priemonių, kaip, e, e, atsiprašau, tos priemonės eis nuo techninių priemonių iki organizacinių priemonių? Mūsų pagrindinė duomenų bazė yra orga, e, o, vartotojų bazė, yra įmonės atsakingos už duomenų apsaugą. Nuo šio reglamento mes E, galėsime, per šį reglamentą galėsime kreiptis į daugiau vartotojų. Norėčiau pateikti skaičių. 48 vartotojai dalyvavo specialioje e, benchmark vertinimos veikloje. Ir dabar matome, kad per ilgesnį laiką bus galima išlaikyti tą e, procesą, darbas bus tęsiamas Yra įmonių, kuriuose norima kažką padaryti, bet neužtenka resursų. Kai kuriais atvejais e, ne viską dar galima padaryti. E, suprantame, kad e, specialios politikos e, nepilnamečių duomenims nereikia. Ir aš dabar norėčiau Jums pateikti pirmuosius rezultatus. Visų pirma, e, m, privatumo automatiškai numatyto įtraukimas į duomenų apdorojimo organizacijas. 48 procentams organizacijų 48 procentus organizacijų tas darbas yra dabar atliekamas, 23 gyventas, 27 uh, norėtų turėti, 2 procentai pareiškia, kad tai yra neįmanoma. Jeigu pagalvotumėm apie privatumo ir duomenų apsaugos poveikį vertinime pagal programas ir projektus, tai pamatytume, kad beveik niekas nepasakys, kad jiems to nereikia. 23 procentai e, sako, kad to reikėtų. Uh, 37 procentai jau įgyvendino, 40 procentų dabar rengia. Taigi ir čia organizacijos yra pasiekusios daug pažangos, tenkiantis užtikrinti, kad e, reglamento atitikimo reikalavimai būtų patenkinti. E, asmens duomenų sąrašo išlaikimas yra labai svarbus, taip pat duomenų kaupimas ir apdorojimas. 21 procente organizacijų tai gyvendinta, 62 dabar rengia tokį sąrašą, 17 procentų norėtų turėti, bet dar neturi, niekas nesakė, kad to nereikia. E, jūs turbūt suprantate, kad e, daugelį organizacijų darbas tik tai dar vyksta, nes e, tai nėra lengvas procesas, nėra lengvas darbas, bet to tai reikia tuos sąrašus nuolat apžiūrėti. Na ir paskutinė skaidrė, kurią aš noriu Jums parodyti. Kokios priemonės turi būti išlaikytos, kad būtų užkoduojami asmeniai duomenys? 62 procentų organizacijų sako, kad jau įgyvendino tas priemonės, 17 procentų tokias priemonės kūrė. Baigdamas, aš norėčiau pasakyti, kad e, BDAR reikalavimuose uh, E, reikalavimas ne visuomet reikia specialios programinės įrangos. Priešingai, mažos organizacijos, tos, kurios turi e, labai aiškės domenų apdorojimo organizacijas nedaugelį jurisdikcijų, kartais e, užteks standartinio požiūrio. O jau kai domenų apdorojimo operacijos tampa labai plataus masto ir apima labai daug domenų ir kai labai daug skirtingų valstybių jurisdikcijų su jomis yra susiję, tai duomenų apsaugos problema pasidaro žymiai sudėtingesnė. Kaip duomenų apsaugos pareigūnas pasakė neseniai, gegužės 25 diena yra tik tai BDAR pradžios pabaiga. Mes turime dabar galvoti apie tai, kaip padėti valstybėms narėms ir įmonėms įgyvendinti jo nuostatas. Manome, kad tam prireiks daug laiko. Mes esame pasirengę bendradarbiauti su vartotojais, reguliuotojais ir teisės aktų kuriais, kad dar geriau pagerintumėm duomenų apsaugos lygį, atskaitomybę ir E, reglamento laikymasi. Ačiū, esu pasirinkęs atsakyti jūsų klausimus. Um, Ačiū. Kolegos, dabar galimybė jums užduoti klausimus ir pasisakyti. Kaip suprantu, parlamento pirmininkas ponas Tajani e, eina pas mus į susitikimą, jis norėtų išsakyti e, savo išreikšti savo paramą e, darbui šiame srityje ir kai jis ateis pas mus į susitikimą, jums sutikus aš jam suteiksiu žodį, bet jo dar nėra, todėl galbūt išklausysime e, pirmųjų pasisakymų. Ponas Spulitis iš Latvijos, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti už tokius išsamius pasisakymus. Turiu porą klausimų. Po, poniai Marnau ir ponui Leandri. Visų pirma, ponui Leandri, ačiū. Džiugu e, buvo sužinoti, ką Prancūzija nuveikė, primdama susijusius teisės aktus. O kalbame apie iššūkius, tai susiję ne tik su algoritmais, tai susiję ir su ateitimi. Ir iš ankstesnių pasisakymų žinoma, kad kai kuriuose sritise atsiliekame, nes technologija taip sparčiai žengia priekin, viskas taip sparčiai keičiasi, jog jei jau kalbame apie dirbtinį intelektą. Ar turite kokiu nors pasiūlymu mums įstatymų kuriejams, ką mes turėtume padaryti? Galbūt mums reikia, daug, kad daugiau inžinierių taptų parlamento nariais, galbūt reikia tink, atitinkamų dalykų dėstymo mokyklose. Kaip išspręsti šią dilemą? Ir poniai Marnau, klausimas. Jūs kalbėjote apie iššūkius ir apie. E, medicinius tyrimus ir e, susijusius duomenis, jūs kalbėjote apie Vokietiją. Man atrodo, kad mes e, susidurime su tam tikra klasikinio liberalizmo dilema. Jūs sakote, kad mes turime pasitikėti tyrėjais. Tuo pat metu mes įstatymų kūrėjai norime užtikrinti ir apsaugą, vartotojų duomenų apsaugą. Kaip išspręsti šią dilemą? Žinome, kas nutiko su Brexitu, kaip vyko Brexit. Sprendimas dėl Brexito buvo priminėjimas, kaip vyko JAF prezidento rinkimai, kaip užtikrinti, kad mes nepadarytume daugiau žalos ir kaip apsisaugoti nuo tų uh, milžiniškų duomenų, tų įmonių, kurios turi milžiniškas duomenų bazės. Ačiū. Užsirašykite kolegos e, klausimus paskui. E, turėsite galimybę juos atsakyti. Ponas Ček iš Slovenijos. 147 numeris. Ačiū dar kartą už galimybę pasisakyti. Aš sutinku su ankstesniais kalbėtais. Mums reikia viską kritiškai vertinti. Mums politikams tai reikia daryti, jeigu norime svokti, kas vyksta visų pirma. Man patinka prancūziškasis požiūris, e, kuant įmonė yra pavyzdys atvejo, kuomet galima tenkinti e, bendrųjų bendro duomenų reglamento 25 straipsnį. E, kolegos iš Lenkijos sakė, kad negalime versti žmonių naudoti kažko tai. Turime pasiūlyti alternatyvas ir tai ir yra viena iš tokių alternatyvų. CFOX daro Prancūzijoje, bandant e, suvokti, kas yra daiktų internetą. Egzistuoja interfejsas, kurio dėka galima patikrinti, e, kokia yra situacija. Bet kiek kartų per savaitę, per dieną turime keistis informaciją. Mes, politikai, turime žinoti, ką reiškia duomenų minimizavimas. Jeigu e, e, kompiuterinių programų pramonės atstovai sako, kad reikia to ar to, ar kaip mums žinoti, kad iš tikrųjų to, tokių priemonių būtent reikia. Ir užbaigdamas, dėl, noriu pasakyti, e, kai ką apie mažas vidutinės įmonės, pas mus yra ir E, pavyzdžiui, galiu kalbėti apie žemės ūkį, apie, apie kooperatyvus, galime gal skatinti e, elektroninių kooperatyvų atsiradimą, tokius projektus, gal tuomet bus lengviau viską tvarkyti šioje erdvėje. Turiu klausimą ir kvant atstovui, remdamasi savo patirtimi, kuria kryptimi jūs e, siūlytumėt pas pa, pakreipti dome, daiktų internetą, siekiant sumažinti iki minimumo duomenų kaupimą. Ačiū. Sako pirmininkas, dar porą kolegų paprašė žodžio, bet galbūt jūs galėtumėte palūkėti, e, nes dabar man labai malonu jūs informuoti, kad prie mūsų prisijungia Europos parlamento pirmininkas, ponas Antonijo Tajani. Jis e, parodė didžiulį susidomėjimą mūsų komiteto darbu, ypač dėl bendrojo domenų apsaugos reglamento, nes tai yra nepaprastai svarbis rytis. Ir jis paprašė galimybės kreiptis į jūs, galimybės pasisakyti ir man malonu suteikti šią galimybę. Pirmininkė, prašau žodis jums. Labadiena. Pone pirmininkė, ačiū už galimybę pasisakyti, gerbiami Europos parlamento nariai, kolegos iš nacionalinių parlamentų. Man malonu čia šiandien susitikti su jumis dirbti su jumis draugė šioje trečiojoje tarp parlamentinio susitikimo dalyje e, skirtoje duomenų apsaugai. Duomenų apsaugos priemonių rinkinys yra mm, tikras proveržis, jo dėka sukursime gyvybingą teisinę sistemą pagrindą, užtikrinsime piliečių priva, privataus gyvenimo tikrą apsaugą. Taip kalbame apie reglamentą, apie reglamento patvirtinimą, tai tikrai svarbus žingsnis. Po keletą metų trukusių dėrybų, manau, dėrybininkams pavyko rasti tinkamą pusiausvę tarp inovacijų ir piliečių e, privataus gyvenimo apsaugos. Domenų apsaugos reglamentas įsigalios lygiai dešimties dienų, 25 gegužės. Visiems piliečiams ir verslui pradės galioti naujos nuostatos. E, tokiu būdu bus sudarninta piliečio apsauga visoje Europos Sąjungoje. Taip pat bus užtikrintas teisinis aiškumas verslui. Neseniai svarstytas Facebooko skandalas dar kartą priminė mums apie tai, kaip būtina užtikrinti apsaugą skaitmeninėme pasaulyje užtikrinti privačių duomenų apsaugą. Internetas turi atsargiai naudoti mūsų duomenis. Ir įmonės veikiančios internete privalo jaustis atsakingos už klaidingas, melagingas žinias, kurias jos skelbia internete. Džiaugiuosi tuo, kad šis komitetas ėmėsi iniciatyvos nuo birželio pradžios surenkti visą eilę klausimų su susijusių organizacijų ir institucijų atstovais. Lybė, AFKO, Jūri, ITRE komitetai dalyvaus juose ir tuose e, susitikimuose bus svarstoma Facebook ištikusio skandalo istorija. Ar kaip tai atsiliepia procesams Europoje? Mes pasikvietėme poną Zuckerbergą į parlamentą bei Facebook specialistus darome viską aktyviai dirbame, kad ponas Zuckerbergas duotų savo sutikimą ir atvyktų į Europos parlamentą. Nes mes norime sužinoti visą tiesą apie Facebook istoriją, kas nutiko, priimant sprendimą dėl Brexito, kas nutiko e, JAF, renkant prezidentą. Ir taip pat norime surenkti tinkamą gerą rinkimų kampaniją rengiantis Europos parlamento rinkimams 2019-aisiais. Ir bendradarbiavimas su nacionaliniais parlamentais labai svarbus, jeigu norime sustiprinti Europos piliečių teisės. Būtent todėl bendradarbiavimas e, tarp jūsų ir Libė komiteto šiame kontekste taip pat yra svarbus, svarbus ateičiai. Aš esu už bendradarbiavimą tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento ir ši diena taip pat yra šiuo požiūriu yra svarbi užtikrinant mūsų teisų apsaugą. Ačiū, kad atvykote į Briuselį ir kad atvykote į šį renginį. Pirminkė, noriu padėkoti Jums už reikš, išreikštą paramą mūsų komiteto darbui ir už tai, kad paremėte tokio svarb, pasisakėte už tokios svarbaus teisės akto įsigaliojimą. Mr. Moraiš. Pone Moraiš, Jūs esate puikus pirmininkas. Aišku, ponas Albrecht yra mūsų pranešėjas, jis čia puikiai išmano situaciją ir mums labai padeda. Ačiū, pirmininkas atsisveikina su visais. Kolegos, teskime diskusijas. Kolegos uždavė du puikius klausimus. Teskime pasisakymu, pasisakymus. Ponas Rajov iš Ispanijos. Prašau. Ačiū pirmininkė. Pone Marnau pateikė, uždavė klausimą, kuris, mano galva, yra esminis. Kaip reglamentas e, atsilieps e, medicininių tyrimų požiūrių, ieškant medicininių duomenų. Ispanijoje tai buvo plačiai svarstytas klausimas, dalyvavo medicinos sektoriaus atstovai, <clears throat> nes buvo svarstama, kokį nacionalinį teisės aktą priimti, perkeliant šį reglamentą. Buvo svarstama, ar reglamentas gali sukelti kliūčių medicininiams tyrimams, tyrimams medicinos rytyje. Uh, Tačiau reglamente numatyta galimybė taikyti išimtis, siekiant užtikrinti tam tikras garantijas. Gali būti, kad valstybės narės nuspręs apriboti, nu, nuspręs įvesti tam tikrus suvaržymus, apribojimus, ypač biologinių medicinių tyrimų srityje. Mums nu, būtų labai įdomu sužinoti, čia šiame raunde kalbančių e, atstovų nuomonės, bei kitų atstovų nuomonės, nes Vokietijoje, man atrodo, priimant e, įstatymą perkeliantį reglamentą, buvo įtrauktos tam tikros išlygos dėl biologinių ir medicininių duomenų, bet būtų įdomu sužinoti, kokie sprendimai pasirinkti kitur. Ačiū, ponas Kopryva iš Čekijos. Žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. <clears throat> Čekijoje mes susidurėme nuo pat pradžios su panašiamis problemomis. Kilo netgi isterijos, panikos neaišku, ką dirbti, kokios taisyklės, nebuvo baigta rinkti nacionalinių teisės aktų, kaip reikės viską įgyvendinti, nebuvo aiš, aišku, nebuvo gairių. Ir tada atsirado tikrai nemažai konsultacinių įmonių, kurios tarsi norėjo padėti verslui. Tuo pat metu mes savo smulkų verslą bandėme nuraminti, Nepergyvenkite, jeigu įgyvensinsite tai, kas iki šiol buvo reikalaujama, jeigu dirbsite tinkamai, tai jokio pavojaus jums nekils, nes jūs nepalies tiek jau daug naujovių, o dėl inovacijų, techninės pažangos, tai aišku, čia labiausia paliečiami piliečiai, patys vartotojai. Jie pradeda suvokti, kad asmens duomenis yra svarbus, kad reikia juos saugoti. Juos reikia lygiai taip pat kaip ir savo tapatybės kortelę. Negalima juos mėtyti bet kur. Taigi pabrėžėme, kad negalima šiaip aklai dalinti, kam papuola asmens duomenų. Taip pat reikia pažiūrėti, ką tie didieji veikėjai kaip Google ir Facebook daro su jūsų duomenėmis, kam jūs perduoda, kaip tvarko. Esmė ta, kad valstybė turėtų skaidriai teikti informaciją, paaiškinti, kas vyksta, o, ir tas tarsi užtikrinama. Tačiau jeigu asmens duomenys perduodami privačiai įmoniai, tai Reikia žiūrėti, koks atsiranda santykis tarp vartotojo ir įmonės, o įmonė privalo informuoti, kaip tvarkomi duomenis. Ačiū. Dabar paprašysiu mūsų prelegento atsakyti. Pradėsime nuo pono Lendry, jeigu neprieštarausit. I will start answering on the AI, so the artificial intelligence. Uh, Pradėsiu nuo atsakymų dėl dirbtinio intelekto. Taip, reikia daugiau mokslininkų, tačiau esmė ta, kad kai kurios technologijos ką tik sukurtos, taip pat ir dirbtinio intelekto. Ir mūsų mokslininkai yra labai sėkmingai dirbantis, svarbu juos išsaugoti Europoje, Europos įmonėse. Taigi mums reikia sukurti tokias įmonės, kurios dirbtų pagal aiškės etinės taisyklės ir nu, pasikviesti e, geriausius mokslininkus, jeigu jiems užtikrinsime geras darbo sąlygas, dirbtinių technologijų te taikymo galimybę, tai pavyks. Jeigu jūs dirbate e, įmonėje, kuri kuria dirbtinį intelektą, kai jums reikia specialios infrastruktūros galimybių savo darbuose ir reikia milijardų baitų duomenų. Mes tą siūlome ir nebūtina visiems keliauti į Google, Facebook ar kitas didžiasias korporacijas. Sakykime, Prancūzijoje kuriamas dirbtinio intelekto duomenų centras ir mokslininkai keliauja ten, renkasi jį, Enrėja mokslinis centras. Ir e, paprasčiausia duodama užklausa ir dirbtinis intelektas atlieka gausybę darbo. Tokiu būdu e, gaunami duomenis, kurie patik, tikrina įvairiausias idėjas ir reikia, leidžia pasiekti tokių pat rezultatų, kaip Cambridge Analytics pasiekė. Taip, mums reikia padėti mūsų mokslininkams, inžinieriams, kad jie galėtų dirbti su didžiuliais duomenų kiekiais, su naujausiamis technologijomis. Tai labai svarbu, tačiau to nepakanka. Jiems reikia suteikti pajėgumo dirbti su Europ europiniais duomenimis ir jiems tas rūpi. Mokslininkai nori dirbti e, įmonėms, kurios dirbta pagal e, europinės vertybės, ne, jie nori jų laikytis. Taigi tos europinės vertybės nėra tušti žodžiai. Tai yra kažkas, kas priklauso kiekvienam O bendrasis duomenų apsaugos reglamentas surašo į teisės aktą kažką, kas iki šiol buvo tik žodžiai. Taigi, labai svarbu, kad Europa investuoti į tas, į tas įmonės, kurios vadovaujasi europinėmis vertybėms. Ir tai tikrai būtina, nes mums reikia čia pačių naujausių technologijų. Reikia, kad jos atsirastų Europoje. Tačiau negalvokite, kad investuoti kad ir milžiniškas sumas į švietimą e, bus pakankama ir kad pavyks prisišaukti geriausių mokslininkų į Europą. Taip, švietimo sistema svarbi, tai reikia ir dirbtinio intelekto, tačiau reikia investuoti ir į mūsų įmonės. Aišku, su sąlyga, kad jos paiso mūsų vertybių. Tiek apie švietimo svarbą. Manau, kolegė atsakys į kitus klausimus dėl biometrinių duomenų ir kitų. Ačiū. Aš atsakysiu į tą sargybinio klausimą. Aišku, mokslininkai nedirba vakium, vakume. Mes dirbame su duomenų priežiūros institucijomis, turime įgyvendinti 89 straipsnį Privacy by Design, kad yra asmens duomenų apsauga kaip privalomas dalykas. Visa tai galioja mums. Tačiau reikia pažiūrėti, kas yra sveikatos apsaugos rytyje. Pavyzdžiui, reikia iš etinės pusės peržiūrėti e, tam tikrus stambius mokslinius projektus. Jeigu pamenate, Cambridge Analytica turėjo prieigą prie Facebooko duomenų, tačiau nebuvo įsiaiškinta, kas stovi už tos įmonės. Tai ar nereiktų etikos tarybos, kuri įvertintų projektą, uždegtų jam žalę šviesą, bent jau uh, ir bent jau europiniams projektams reikėtų atskiro duomenų apsaugos pareigūno, kuris užtikrintų, kad moksliniuose projektuose būtų laikomasi privacy by design principo. Dėl nario iš Ispanijos klausimo, ar nebus e, apsunkinama duomenų apsauga, kai kalbame apie e, tos didelius duomenis, Blue Sky Big Data, mokslininkai kartais net nežino, ko jie realiai ieško, kai pradeda ieškoti tam tikrų uh, tendencijų. Mums jau reikia pradėti galvoti apie tokių duomenų panaudojimo etinę pusę, kaip užtikrinti, kad projektas būtų ir etiškas, ir įgyvendintinas. Sakyčiau, tai svarbu, jeigu norime toliau kalbėti apie mūsų visuomenės pažangą. Dėl daiktų interneto. Supraskime, tas pats galios beje ir medicininiams duomenims. Daiktų internetas reiškia, kad jūs gausite duomenų iš kiekvieno prie jūsų esančio objekto. Keletas e, pavyzdžių netatmo įmonė, pakankamai novatoriška, jie parduoda uh, tam tikrus daiktus, kurie informuoja jūs apie taršą greta jūsų, apie oro. Taigi parduota keliasdešimt tūkstančių tokių objektų ir jeigu jūs prisijungite prie netatmo tinklo per tam tikrą objektą ir galite įsiaiškinti, kiek šilumos yra e, salėje, lauke, Tai kokia viso reikalo esmė? Kaip įmanoma surinkti šiems objektams duomenims? Yra prieiga prie kiekvieno vartotojo, kuris nusipirko tam tikrą prekę ir tie objektai taip pat teikia informaciją apie e, temperatūrą, oro drėgmę, laukia, e, patalpose ir taip toliau ir panašiai. Taigi vien tų objektų pakaktų, norint įsiaiškinti, ką konkrečioje patalpoje veikia ten esantis žmonės. Po to reikia galvoti apie tokių duomenų nuosmeninimą. Jums, pavyzdžiui, neįdomus e, konkretus duomenų subjektai, tiesiog jūs domina oras ir ką apie konkrečią temperatūrą konkrečioje vietoje teikia kiekvienas objektas. Ir visa tai, pavyzdžiui, jums leis prognozuoti, koks būtų oras gretimoje gatvėje. Tai yra svarbu vartotojams. Tačiau kodėlgi turėtų būti gaunami duomenys apie mano ar jūsų nuosavybėje esantį daiktą. Taigi tai yra daiktų interneto esmė. Galima kurti dirbtinį intelektą, galima žaisti duomenimis, tačiau reikia galvoti apie duomenų surinkumo mastą. Pavyzdžiui, Quant mes dir ir dirbame su Italijoje, su e, elektros e, tiekėjų, siunčia e, mūsų duomenis iš Šiaurės Italijos elektros vartojimo. Jeigu nedirbtumėme pagal GPR, tai žinotumėme, kur jūs esate, ar muziejuje, ar tramvajuje, ar važiuojate dviračiu. Tačiau net ir nežinodami, kas jūs esate, žinome, kur yra dviratis, jeigu norite įsinomoti. Mes žinome, kur yra tramvajus, kurio laukiate. E, mes žinoma, kur, pavyzdžiui, langas yra atidarytas ar uždarytas. Tai neturi nieko bendro su jūsų asmens duomenimis, tačiau tai yra bendras žinojimas. Taigi reikia žiūrėti, kaip yra panaudojami nuosmeninį duomenis ir jų panaudojimas gali būti panaudojamas kiekvieno europiečio viso pasaulio e, žmonių geroviai kurti. Ir kiekvienas iš mūsų gali padėti e, rasti tam tikrus atsakymus, naudodami daiktus. Ir tai leidžia įgyvendinti bendrai duomenų apsaugos reglamentą bei nuosmeninti duomenis, gauti iš jų visą naudą. O kalbant apie medicininius ar biomedicininius tyrimus, būkštaujama, kad viskas dar blogiau bus. Aš pasisakysiu prancūziškai, kad nekiltų jokių nesusipratimų dėl terminologijos. Dėl biomedicinių dalykų. Man ir žmonėms dirbančioms srityje išlieka vienas klausimas. Turime inžinierių, turime dirbtinio intelekto mokslininkų, turime kolektyvinių duomenų platformas ir duomenų apdorojimo platformas. Ar jūs manote, kad mūsų inžinieriai gali suprasti, ar lastelė yra karcerogeninė ar ne, viežinė ar ne, ar jie gali vertinti galutinį rezultatą? Todėl mes suprantame, kad komandoje turi būti inžinierius, mokslininkas, medikas, dirbtinio intelekto specialistas. Ir visa tai turi būti daroma per platformą, dirbtinio intelekto platformą, kuri leistų viską susijungti, koreliuoti, nes tik tokiu būdu mes galėsime kažko gero pasiekti. Ir e, gauti rezultatai turi būti perdodami mokslininkams, medikams, ligoninėms e, kas surenka daugiausiai asmeninių duomenų, kas surenka kokybiškiausius medicinius duomenis pasaulyje - Europa. Būtent Europoje tokie duomenys yra geriausiai surenkami. Prancūzijoje, kurią aš dabar geriausiai pažįstu, yra surenkami geriausi pasaulyje mediciniai duomenys, sveikatos duomenė. Tai, kad mes galime anonimizuoti tos duomenys, kad mes juos galime panaudoti anonimiškai Europoje ir Prancūzijoje tam, kad išplėtotume sistemą, e, e, mes tik turime sukurti gerą e, dirbtinio intereso sistemą. Tam reikia pakankamų specialistų. Jūs gal galvojat, kad jeigu Google duos savo asmenis duomenis, tada jūs tapsit nemirtingi tūkstančių metų. Nesąmonė tai yra, taip niekada nebus. Mes turime uh, mokslininkus, uh, uh, kurie tyria žmogaus sveikatą. Ir ar jūs gyventumėte Silikon Valley, Silikono slė, Silicio slėnyje ar Europoje, uh, E, jūsų gyvenimo trukmė nuo to nepriklauso. Todėl mūsų specialistai Europoje, Prancūzijoje dirba geriausiai. Jie turi surinkti tuos duomenys ir perduoti mokslininkams, medikams, ligoninėms. Mes tik turime užtikrinti, kad tie duomenys nebus perduoti, parduoti kažkokiams draudimo bendrovėms, pavyzdžiui, e, kad E, tie duomenys e, nepakenks jums tuo atveju, jeigu juos susirksite. Jeigu to nepadarysime, mūsų vaikai, kurie, pavyzdžiui, turės negalę, susidurs su dar didesnėmis problemomis, nes tada, pavyzdžiui, jų turima negalė galės pakengti jų tolesnėms gyvenimo galimybėms, visiems kitiems duomenims. Mes turime E, sugebėti sukurti tokias duomenų sistemas, kurios išaiškintų, pavyzdžiui, gripo atsiradimo atvejus, neįvardinant, kas, tos, e, kas tuo gripu serga. Mes suprantame, kad duomenų apsaugos reglamentą turėsime gyvendinti visose valstybėse narėse atskirai, bet tai turi būti suderinta. Viskas turi būti daroma pasitelkiant dirbtinio intelekto apsaugos sistemą. Visi mediciniai duomenys, kuriuos esame surinkę, uh, turi būti naudojami gerbent žmonių anonimiškumą. <laughs> Panašu, kad jums reikėjo eiti į politiką. Ne, ne. Na, aišku, viskas priklauso nuo partijos. Na, kaip pasisuks reikalai šiais laikais niekada neaišku. Na, kadangi jūs taip puikiai išsamei atsakėte, Atsirado dar du kolegos norintis užduoti klausimų. Kita sesija yra dėl policijos direktyvos, tai du trumpi klausimai ir du trumpi atsakymas. Polas neturėjo galimybės pasisakyti, taigi suteiksime galimybę paklausti, pato atsakyti ponas Tolidanis, Ispanijos ir ponė Mirtėjo. Taigi prašom. Gracias, Ačiū, ponė pirmininkė. Logiškai mastant, visa tai, ką iki šiol išgirdome, verčia mus daryti išvadą, kad dalyvaujame procese, kuriame tenka e, prižiūrėti labai svarbės galės kalbame apie įmonės, kurios yra sukaupę vertingų duomenų ir jos tarsi atsiduria galios pozicijose, pozicijoje santykiuose su piliečiais ir su savo ir su konkrečia valstybe. Ir tuo požiūriu apribojome valstybių galės rinkti duomenis, turėti duomenis, kurios, kurie gali paveikti, kurie gali būti aktualūs opus žmonėms. Dabar tie duomenys nusėdo e, komercinėse įmonėse, kurios nebūtinai suinteresuotos teikti paslaugas ir netgi gali panuoti tuos duomenys prieš piliečius. Aš sutinku su visomis iki šiol išsakytomis mintimis, bet manau, kad labai svarbu teisėkuros procese turėti priemonių, įrankių. E, galbūt parlamentas čia galėtų imtis iniciatyvos, imtis iniciatyvos kad visose šalise būtų patvirtinti įstatymai, kurių pagrindų būtų galima patikrinti, kokios galios, kokios priemonės egzistuoja stebėti, tikrinti, kokios naujovės dėgiamos. Galbūt tai būtų geras įrankis tiems, kurie dar nėra prieėmę reikalingų teisės aktų ir tai būtų e, galimybė parengti gerą teisės aktą, gyventinant reglamentą, o dėl medicininės ryties kalbu kaip žmogus susijęs su lyga, mane tikrai neramina tai, kad mano asmeniniai duomenys gali būti kažkam panaudoti, bet jeigu tai būtų panaudota moksliniams tyrimams, jeigu tai yra viešoji paslauga ir jeigu tie duomenys būtų panaudojami anonimiškai, tai, tai veiksminga naši priemonė, kuri galėtų būti panaudojama visoje Europos Sąjungoje. Ačiū toliau, ponė Vendel. Ačiū, pirmininkė. Aš grįžtų prie biomedicinos klausimo ir tyrimų šioje srityje ir sutikimo davimo ir kokios problemos gali iškilti šioje srityje. Prašymas duoti sutikimą sutikimą, mm, duod, tokį sutikimą duoda informuotas žmogus, tačiau medicinoje tai gali tapti kliūtimi vykdyti tyrimus. Konkrečiai kalbu apie Ispaniją. Reglamente numatyta, kad tuos klausimus tie klausimai turi būti aptarti valstybių narių įstatymuose. E, pavyzdžiui, mano šalyje sveikatos apsaugos tie galioja įstatymas ir dekretas, bet reglamente leidžiama plačiau, lankščiau e, interpretuoti tų duomenų panaudojimo sritį. Ten nėra griežtų reikalavimų. Manau, kad kadangi yra tokia didelė prieptis, to, to, toks pla, platus laukas atsiveria, galbūt etikos institucijos galėtų išnagrinėti šią sritį, nes keičiasi sveikatos apsaugos srities teisės ir, e, kok, ir kitokios, atsiveria kitokios galimybės e, naudoti duomenys. Aš nesutinku su ponė Mornau, kad, kad, kad, kad turime vien, vienytis, bandydami atremti iškilančias problemas, bet mes juk vykdame darbą, iki atsiraitoja rankovės darome darbą, kurį turime daryti ir susitikome E, pasižiūrėti, kas nuveikta, bet atrodo, kad dar ne, visi, ne, ne visiems pavyko e, pasiekti ko, ko, to tikslo, kuris iškeltas. Kalbame apie naują įstatymą ir ieškome sprendimų. Ačiū. Okay, um... Ačiū. Ponas Breitbart, e, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū nacionalinių parlamentų nariams už klausimus. Pradėsiu nuo medicininių tyrimų. Čia mes nesame labai aktyvus, tačiau tam tikros reglamento konstatuojamosios dalis čia būtų aktualios. Kai kalbame apie mokslinių tyrimų apimtį ir sutikimą, konstatuojamosios dalis čia suteikia nemažai svertų. Taigi, vietoj skubotų teisėkuros aktų tvirtinimo gal pilnai išnaudokime konstatuojam masės dalimis ir per jas interpretuokime bendrojo duomenų apsaugos reglamento e, straipsnis. Sutikimas medicininiams tyrimams gali būti teikiamas iki galo ir nes, neįvardinus galutinio mokslinio tyrimo tikslo arba ne iki galo tą tikslą suvokus, nes daug ką sunku suprasti, taip pat ir man. Ir moksliniai duomenys tokiu būdu naudotini įvairiems tyrimams, įvairiems tikslams. Taigi yra svertų reglamente nemažai, jeigu dirbama pagal taisyklės ir nepažeidžiant etikos principų. O čia jau gali kilti problemų, kai mes kalbame apie didelės įmonės, kurios nebūtinai etiškai tvarko duomenis arba nelabai laikosi etikos principų, nors ten ir dirba etikos valdybos ar uh, nepriklausomą etiką laikymas užtikrinančios institucijos. Kol kas mes e, dirbame dėl teisėtų lūkesčių klausimo ir duomenų apsaugos ne viena institucija parodė, kad kuo didesnė organizacija, tuo didesnės, didesnės prievolės joms tenka informuojant duomenų subjektus apie e, asmens duomenų panaudojimą. Ir paskutinis klausimas dėl nacionalinių teisės aktų suvokimo ir vertinimo, nemeti tą ir daro. Mes stebime, kas yra įgyvendinama nacionaliniu lygiu ir vos tik nacionaliniai teisės aktai patvirtinami, mes juos skelbėme angliškai. Ir aš nebejoju, uh, E, kad kolegoms tai įdomu ir beje mes laukiame baigiamųjų sprendimų Prancūzijoje, kad galėtume juos išversti į anglų kalbą. Kolegos, e, ponas Leandri, ponė Marnau. E, Pone Marnau, aš pritariu kolegai Breitbart skubėti tvirtinti teisės aktus, ypač biomedicininių tyrimų srityje būtų netinkamas sprendimas. Reikėtų pažiūrėti, kaip duomenų apsaugos institucijos interpretuos reglamento nuostatas dėl e, didelių duomenų, Open Sky mokslinių tyrimų, kaip tai galios biomedicininiai sryčiai. Tiesą sakant, kadangi mes jau kalbame apie techninės inovacijas, tai e, norėčiau, kad būtų siūloma kitų sprendimų nei biomedicinių tyrimų grindimas su pritarimu ar suteikimu. Reikėtų galėti dirbti su nuosmenintais duomenimis, taip pat e, galimybės apjungti nuo nuosmendintus duomenis su dirbtiniu intelekto galimybėmis, taigi mums reikia iš, pabandyti judėti šią kryptimį prieš perinant prie pilno duomenų subjekto sutikimo. Iš pramonės perspektyvos aš galiu Jums garantuoti, kad e, šis klausimas bus e, reglamentuojamas jau dabar yra sukurta e, medicinių domenų do, apdorojimo etiniai būdai ir kai tie duomenys sugrįžta į ligoninę arba į jūsų gydytojo rankas, į specialistų rankas, jie žino, kieno tie duomenys ir jie žino, ir taip gali jums geresnį gydimą priskirti, bet aš manau, kad šiandien galima rasti ir kitų darbo metodų. We... Ačiū, ačiū mūsų prelegentams. Puikus pasisakymai, įdomios mintis, ačiū visiems už tikrai įdomią sesiją. Dabar prie, periname prie paskutinės mūsų sesijos policijos duomenų direktyva. Prašau, ateikite į priekį mm, mūsų prelegentus. Kartais ir pamirštama, kad yra antroji duomenų apsaugos rinkinio dalis - policijos direktyva vadinama, nemažiau svarbi dalis mano frakcija siekia iš visų, jeigu užtikrinti, kad šis dokumentas liktų bendra rinkinio su GDPR dalimi. Ir mums pavyko tą pasiekti. Tai labai svarbi priemonė, jį užtikrinta suderinta e, tvarka, kai duomenis e, tvarko uh, teisėsaugos institucijos, kai keičiamės jais teisėsaugos tikslais tarp valstybinių lygių. Taigi labai svarbi dokumento rinkinio dalis. Pradėkime paskutinę sesiją. Suprantu, kad pradedame pavarkti ir e, galime be ilgai negaiždami kipti į paskutinėje darbo dalį. Taigi sveikinu pona Kristijan Vis Svanberg, kuris e, vadovauja Danijos policijos duomenų apsaugos skyriui. Po to sveikinu su Olivė Mikol, Europos komisijos teisingumo generalinio direktorato duomenų apsaugos skyriaus vadovu ir Maja Smulčik, Berlyno duomenų apsaugos ir informacijos laisvės komitetos narė. Taigi, žodis ponui Vizės Vanberg. Dešimt minučių jums. Taigi, ponė. E, Svanberg, dešimt minučių Jums ir sveiki atvykę. Mange tak, øh, formand Morais, øh, og mange tak til udvalget. Labai ačiū pirmininkė Morais, ačiū komitetu už tai, kad mane pasikvietė šiandien pakalbėti apie duomenų apsaugos, e, e, duomenų apsaugą apdorojant e, asmens duomenys policijos sistemoje, teisės saugos institucijose. Tai yra ta vadinamoji policijos duomenų apsaugos direktyva. E, Danijai. E, šis e, dokumentas labai svarbus. Direktyva į Danijos teisės sistemą buvo perkelta 17 metų gegužės pirmą dieną. Ir aš norėčiau papasakoti, ką mes Danijoje nuveikėme, naudodami naują policijos duomenų apsaugos direktyvą. Pirmiausia, aš norėčiau Jums pasakyti, kad kaip pareigūnas negaliu aptarinėti politinių klausimų ir nekalbėsiu apie tai, ar ši policijos direktyva ar jos taisyklės leidžia užtikrinti pusiausvyrą tarp skirtingų dalykų, į kuriuos būtina atsižvelgti, kai svarstome teisėjas saugos e, e institucijų domenų apsaugos apdorojimo sistemas. Norėčiau dar plačiau pakalbėti. Prieš pradėdamas dirbti Danijos policijos sistemoje, aš buvau Danijos duomenų apsaugos pareigūnas Teisingumo ministerijoje. Ir jau tada E, dalyvavau dėrybose dėl duomenų apsaugos paketo. Danija pirmininkavo kaip tik Europos tarybai 2012 metais ir aš taip prisidėjau prie diskusijų. Šiandien aš esu atsakingas už Danijos nacionalinės policijos duomenų apsaugos skyrių. 11 e, darbuotojų iš viso mano skyriuje ir mes žiūrime, kaip Danijos policija įgyvendina duomenų apsaugos reglamentą ir kaip taisyklių laikosi. Jeigu pažiūrėtumėm į asmens duomenų apsaugą teisės saugos institucijose, tai galėtume pasakyti, kad bent jau mano personalas puikiai supranta, kokią atsakomybę jiems tenka kai vertinama, ar informacija yra apdorojama laikantis taisyklių ir ar tai daroma proporcingai ir racionaliai. Iš esmės tai yra susiję su tuo, kad policijos pareigūnai turi esminį supratimą, bazinį supratimą, kad informacija turi būti konfidenciali, ypač kai kalbama apie baudžiamųjų bylų tyrimą ir kai reikia apsaugoti asmens individo duomenis. Taigi suprantama, kad uh, E, tokiu būdu apsaugome policijos galimybės dirbti konfidencialiai, pagrindinės savo operacijas atlikti konfidencialiai, bet to taip yra apsaugomas žmogaus e, integralumas. Aišku, policijos paėgose dirbantys žmonės turi laikytis teisės aktų, jie to ir nori padaryti, čia nieko naujo policijos direktyvoje nėra parašyta tas, tuo požiūriu, bet e, mes e, suprantame, kad policijos prievolė teikti informaciją egzistuoja. Ir e, čia galėčiau pateikti labai konkrečių pavyzdžių. Pavyzdžiui, asmuo turi teisę gauti informaciją, gauti e, tam tikrus duomenis. Duomenų apsaugos e, reglamentas čia tik atnauna 95 metų duomenų apsaugos direktyvę. Kai kalbama apie teisės, teisėtvarkos institucijas, teisės įgyvenimą, čia E, aiškiai pabrėžima, kad piliečiai turi būti informuojami. Kitaip tariant, gali būti sunku atlikti nusikaltimo tyrimą, jeigu bus iš anksto pasakyta, kad jūs esate tyriamas, jūsų duomenys yra nagrinėjami, todėl tokią informaciją gal geriau skelbti šiek tiek vėliau. Mes turime labai aiškiai nustatyti, kada teiksime informaciją. Labai e, dažnai tyrimas, kurį pradeda policija, bus viena iš populiariausių diskusijų temų artimiausiais metais. Danija, kaip parašta direktyvoje, nori atsižvelgti į visus e, policijos e, duomenų apdorojimo mechanizmus. Mes e, turime savo interneto svetainę, skelbėme joje daug informacijos apie savo veiklą, tarsi reklamuojamės. E, Šiaip visuomeniai bandome paaiškinti, kokias teisės žmonės turi ir kaip jie gali skūstis dėl e, policijos e, E, elgesio su juos meniais duomenimis. Dar viena svarbi didžiųjų duomenų apdorojimo taisyklė egzistuoja. Policija, kaip ir e, bendrai visuomenė, susiduria su rimtais iššūkiais, kai kalbama apie didžiuosius duomenis. Tuo požiūriu e, įkvėpti Europolo kolegų patirties supratome, kad duomenų veiksmingas šio laikiškas naudojimas yra nepaprastai svarbus, kad galėtume uh, E, e, patenkinti visuomenės lūkesčius. Tačiau didžiųjų duomenų naudojimas iškelia daug reikalavimų ne tik policijai, bet ir apsaugos priemonių kuriejams. Mes tas priemonės e, informacijos nagrinėjimui labai atidžiai vertiname. E, taigi policijos duomenų apsaugos direktyva e, atnešė daug naudos. Dabartinis teisės aktas reikalauja, kad Danijos policija laikytųsi duomenų apsaugos taisyklių ir taip mes galime lengviau paaiškinti tiekėjams, ko mums reikia, kaip tai turi būti padaryta. Galutinį pavyzdį pateiksiu, kaip policijos direktyvos taisyklės įtakojo policijos praktinį darbą. Galėčiau papasakoti, kaip kokios taisyklės, kokiomis aplinkybėmis taikomos. Kai kalbame apie asmenių duomenų apdorojimą, ypač per europinį bendradarbiavimą, e, supraskime, kad kartais būna sunku išsiaiškinti, ar vienu ar kitų asmeninių duomenų perdavimas nepažeis bendrojo domenų reglamento, policijos domenų apsaugos reglamento ar kitų teisės aktų. Todėl mes norime, kad taisyklės būtų labai konkrečiai interpretuojamos, norime labai tiksliai žinoti, kodėl duomenys yra apdorojami ir e, kokiam tikslui tie duomenys gali būti pasitelkti vienos ar kitos institucijos. Taigi sprendimas gali būti toks. Policija E, teisės saugos institucijos ir kompetitingos duomenų apsaugos institucijos turi susėsti prie vieno stalo ir išsiaiškinti, kokiu, kaip praktiškai ir skaidriai išspręsti iškylančius uždavinius. Tai palengvintų ne tik administracijos darbą, bet ir piliečiams būtų lengviau suprasti, kaip turimais teisės aktais pasinaudoti. Pirmininkė Morajas, aš tikiuosi, kad mano pateikti pavyzdžiai bus naudingi Libe komitetui ir esu pasirengęs atsakyti klausimus, jeigu turite net ir labai techniškus klausimus. Sinajot. Ačiū. Dabar žodis Olivan Miko. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už kvietimą man pasisakyti. Ir savo pasisakymą norėčiau savo pradinėme pasisakymė norėčiau aptarti tris dalykus. Visų pirma, pakalbėti apie šio naujo teisės akto svarbiausius aspektus. Kaip, kaip jūs ir teisingai pastebėjote, jis dažnai pamirštamas, daugiau dėmesio skiriama bendrajam duomenų apsaugos reglamentui. Taip pat norėčiau aptarti svarbius klausimus e, nenagrinėdamas visų straipsnių, bet akcentuodamas svarbiausius, svarbiausius punktus direktyvoje. Uh, ir galiausiai aptarti, kokioje dabar esame padėtyje. Nes direktyvos perkelimo e, terminas buvo gegužės šeštoji. Taigi, svarbiausias dalykas e, ši direktyva yra domenų apsaugos priemonių rinkinio dalis. Jie, jie buvo patvirtinti 2016 gegužę. Minėjau, kad perkelimo terminas buvo gegužės 6 ir iš tikrųjų ta data turėjo būti 25 gegužės draugė su bendruoju e, duomenų reglamentu. Ir daugelis šalių sutelkia dėmesį į vieną terminą ir traktuoja tuos du teisės aktos kaip rinkinį. Ši direktyva pakeičia 2008 tarybos pagrindų sprendimą ir periname nuo trečiosios, trečio ramščio priemonės prie direktyvos, kurią draugė patvirtino parlamentas ir taryba. Su, taigi, tokiu būdu suderintos šioje srityje galiojančios taisyklės. Du svarbiausi tikslai. <clears throat> Užtikrinti um, didelę uh, Mm, aukštus kriterijus tenkinančias mens duomenų apsaugą, ypač policijos ir teisės saugos darbo srityse, ir užtikrinti sklandesnius informacijų mainus tarp valstybių narių policijos ir teismo e, institucijų. Ir trečiasis tikslas - užtikrinti bendradarbiavimą kovojant su terorizmu bei rimtų nusikaltimų užkardimo srityje Europoje. Pa, pa, pakeita, pakeistas pagrindų sprendimas, jis apima dabar ir tarp valstybinius ir nacionalinius e, atvejus, nes iki šiol daugiau dėmesio buvo skirta tarp valstybinėms atvejams. Taip pat akcentuojama teisė informacija, teisė reikalauti, kad duomenys apie tave būtų pakeisti, patais, pakoreguoti arba ištrinti. Taigi direktyvoje akcentuojama tiesioginės prieigos teisė. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad pilietis gali tiesiogiai kreiptis į instituciją ir jeigu tik tuo, tik tuo atveju, e, jeigu, to, jeigu asmens duomenys yra kažkaip apribojami ar suvaržyti, jis turi kreiptis į domenų apsaugos pareigūną. Taigi tai yra naujovė. Kur pasiekta pažangos? įtvirtinti nauji principai, panašiai kaip ir domenų apsaugos reglamente, tas privatumas įtrauktas automatiškai į visą sistemą, taip pat numatyta e, prievalė institucijoms atsiskaityti, atsakomybė jų numatyta, e, atlikti domenų apsaugos poveikio vertinimą, jeigu iškilo kokia nors rizika. Uh, Taip pat įmonės institucijos turi paskirti duomenų apsaugos pareigūną, išskyrus teismus ir kitas teisminės institucijas. Taip pat būtina teikti pranešimus apie duomenų apsaugos pažeidimus ir prievolė e, vesti įrašų žurnalą. Tai tikriausiai yra didžiausias iššūkis daugeliu institucijų nes tai reiškia konkretų poveikį informacijos technologijų sistemoms. E, tarptautinio komunikavimo atveju tai informacija perdodama vienai kompetitingai institucijai paprašius, kreipusis į kitą, e, bet tai vyksta labai konkrečiams aplinkybėms susidaręs ir tai e, tuo turi atlikti atsakingi pareigūnai. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį kai kuriuos kitus svarbius klausimus, kurie išaiškėjo diskusijose su valstybėmis narėmis. Visų pirma, kalbant apie apriepti, e, apie tai buvo apkalbė ponas Antraktas. Direktyva galioja institucijoms, kurio, kurios atsako už, už tyrimą už persekiojimą, o ne institucijoms, kurioms patikėtos teisės saugos užduotis. Ir čia yra svarbi atskirtis tarp policijos veiklos direktyvos ir bendro duomenų apsaugos reglamento. Tai ir policijos direktyva ir bendrasis duomenų apsaugos reglamentas suteikia valstybėms narėms uh, uh, užtikrinti tokią patą apsaugą, duomenų apsaugą. Turiu pasakyti, kad daugelis valstybių narių nusprendė pasirinkti tą pačią instituciją, kurios rūpintųsi ir do, do, pagal duomenų apsaugos reglamentą numatytomis užduotimis ir pagal policijos e, direktyvą numatytomis užduotimis. Taip užtikrinamas nuoseklumas e, užtikrinant abiejų e, teisės aktų įgyvendinimą. Minėjau įrašų žurnalus. Tai techninis klausimas. Techninis dalykas, bet tai nelengva įgyvendinti, kai jau veikia informacijos technologijų sistemos, kad galėtum sekti ir, ir turėtų domenų bazę apie tai, kas, ko ieškojo, kokios informacijos Google. E. Numatomas šios mm, užduoties įgyvendinimo perinamasis laikotarpis yra iki 2023, kai valstybės valstybės narės kuria informacijos sistemas, tai lengviau integruoti, bet šiuo atveju, kai reikia kažką pakeisti, numatytas ilgesnis perkelimo laikotarpis. Svarbu, kas prižiūri teismą, teismus, nes policijos direktyvoje nurodyta kad ta priežiūros institucija nekontroliuoja, neprižiūri teismų ir kitų nepriklausomų teisminių institucijų. Klausimas, kas yra tos nepriklausomos teisminės institucijos. Tai reikia suvokti e, grieš, ribotai, griežtai. Prokurorai, kuriems patikėta tokia pat veiksmų laisvė kaip ir teisėjams. Italijoje, pavyzdžiui, egzistuoja to, to, tokie darbuotojai, ne visose valstybėse narėse. Uh, nes ne, nebūtinai prokurorai visur turi vienodą veiksmų laisvę. Direktyvoje Direktyvoje ta apsauga yra žemesnė, bet svarbu, kaip konstatuojame direktyvą, kad tai būtų naši apsauga, kad būtų suteiktos reikalingos tyrimo ir E, ir, ir atitaisimo galios. Įdomu tai, kad valstybės narės, kai kurios nusprendė suteikti tas pačias galės ir pagal šią direktyvą ir bendrąją domenų apsaugos direktyvą. Taip užtikrindamos tokį pat e, apsaugos lygmenį. Kas dar svarbu, savo įžanginėme pasisakymė sakiau, kad svarbu uh, svarb, svarbi numatyta galimybė subjektui e, pačiam savarankiškai kreiptis instituciją dėl duomenų gavimo apie save. Ir daugelį valstybių reikėjo pakeisti įstatymus šiuo klausimu. Toliau, galima pagal e, policijos direktyvą priboti kai kurių duomenų gavimą. Duomenų subjektas gali gali būti apribojimai domenų subjektui, bet tai vėlgi reikia suvokti labai, e, labai konkrečiai, labai restriktyviai tą nuostatą aiškinti. Galiausiai norėčiau atkreipti dėmesį ir į skirtumus, kuo skiriasi policijos direktyva ir GDPR direktyva. Jau GDPR aktas e, aptartas, jis paremtas šešiais teisiniais pagrindais, o policijos direktyva paremta vienu teisiniu pagrindu. Kitas svarbus dalykas - teisės saugos e, direktyvoje nėra akcentuojamas skaidrumo principas, bet numatyta prievolė užtikrinti sąžining, sąžiningus procesus. Pagal policijos direktyvą taip pat kalbame apie duomenis, kurie nėra laisvai prieinami, jų naudojimas yra apribotas, apribotas tais atvejais, kai tai absoliučiai būtina. Tokia teisė numatyta teisės saugos institucijoms. Dar vienas svarbus klausimas susijęs su teisės saugos direktyva. Duomenis privalu ištrinti arba būtina nuolatos pežiūrėti, patikrinti, ar tikrai turimus duomenis būtina toliau saugoti. Tai yra toks specifinis bruožas susijęs su o konkrečia direktyvos apreptimi. Ir galiausiai perinu prie paskutinio savo e, klausimo. Kokia yra padėtis po dviejų metų pereinamojo laikotarpio? Komisijoje, kaip ir GDPR direktyv... E, teisės akto atvejais, surengėme daugybę susitikimų, 15 susitikimų su nacionalinio institucijų atstovais, renkdamiesi duomenų apsaugos e, rinkinio įgyvendinimui. Ir mes džiaugiamės tuo, kad 29 straipsnio komitetas pateikė savo nuomonę dėl teisėjai saugos institucijų direktyvos. Tai svarbu, nes ten akcentuojami kai kurie direktyvos elementai. Pavyzdžiui, kiek laiko saugojama duomenis, kokiu tipu duomenis saugojami koks įrašų žurnalas turi būti e, vedamas. Tai labai svarbi nuomonė, kuri, manau, taps gairių šaltinių institucijoms. Kokia, kur dabar esame, kokiame etape? Dauguma valstybių narių pusė jų, sakyčiau, pagal tą pačią priemonę perkels ir direktyvą ir taikys GDPR. Tik trys valstybės iki šiol atsiuntė pranešimą apie tai Vokietija, Slovakija ir Lietuva. Ir jie apibendrinsime bendrais bruožais padėti. Ir aš štai tokia padėtis. Septynios valstybės narės laikosi numatytų terminų, jos laikosi gegužės mėnesio terminų, septynios vėluoja, numato birželio mėnesį arba savaitę po to, ir visa eilė valstybių narių, tai yra pusė valstybių narių, kur, kurių padėtis nėra aiški, nes dar vyksta procedūros parlamentuose, kitose šalise, pavyzdžiui, vyksta rinkimai, ar buvo rinkimai ir todėl procesai kai kur vėluoja. Taigi tokia padėtis yra dabar ir mes žinoma kadangi čia yra daug Europos parlamento atstovų, mes norime paraginti jūs imtis e, veiksmų, kad būtų patvirtinti reikalingi teisės aktai ir būtų perkelta teisės saugos direktyva. Ačiū, ponė pirmininkai, aš per ilgai kalbėjau. Apologies. Ačiū. Aš atsiprašau, kad turėjau prašyti jūs baigti pasisakymą. A dabar e, suteiksiu žodį poniai Smolčiai. Dešimt minučių. Prašom. Ačiū, Pone pirmininkė, ponios ir ponai, ačiū už suteiktą galimybę šiandien pasisakyti čia, jūsų akivaizdoje, kalbant apie teisėkuros institu... teisėkurų veiklą nacionaliniu lygiu. Tai svarbu pabrėžti, kad ir europiniu, ir nacionaliniu lygiu svarbu prižiūrėti, kaip yra įgyvendinama, nes kitaip iškils pavojus kad nebus tinkamai suderinta duomenų apsauga, nes bus tiesiog kaip įsikibus laikomasi nacionalinės teisės ar įpročių, kadangi vadovauju Berlyno žemės duomenų apsaugos institucijai, tai aišku, uh, Galiu kalbėti tik e, apie savo veiklos rytį, tačiau žinau, kad mano patirtis panašiai kitų Vokietijos federacinių žemėjų institucijų, kol kas Berlyne nėra įgyvendinta GDPR, kaip ir kitur Berlyno teisėkros institucija nusprendė e, įgyvendinti paketą per e, vieną įstatymą. Taigi rengiamas įstatymas kuris apima tiek bendrą duomenų apsaugos reglamentą, tiek policijos direktyvą ir jis turėtų būti patvirtintas iki vasaros atostogų. Ten bus patvirtintos nuostatos, saistančios visas viešasias institucijas, viskas bus padaryta e, vienoje vietoje, tik specifinės nuostatos teisėsaugos institucijoms bus įtvirtintos atskiruose įstatymuose. Na, tas savaime suprantama. Kokia yra problema? Mano institucija, nors prašėme ne kartą, negavo galimybės susipažinti su, pavyzdžiui, Berlyno policijos įstatymu ar teisės saugos institucijams skirtų įstatymų bei jų projektais. Ir tai yra tikrai blogai, taip pat nelabai gerai, kadangi įstatymų projektų rengiantis asmenys, kiek žinau, nėra pakankamai geri ekspertai europinės duomenų apsaugos teisės. Ir ar bus pateikti projektai, nėra aišku. Trečiadienį buvo man pateiktas Berlyno duomenų apsaugos įstatymo projektas, vos praėjus pusantros dienos įvyko svarstymas Berlyno žemės parlamente, laiko buvo mažai, todėl mes nespėjome jo išnagrinėti pilna apimtimi, tik permetėme akimis ir jau dabar tapo aišku, kad yra probleminių nuostatų ir kokios tai aš įvartinsiu pagal direktyvos 47 mm, straipsnio antroje dalį priežiūros institucijos turi turėti teisės gynimo priemonės, jeigu teisėsaugos institucijos mm, nepažeidžia duomenų apsaugos E, nuostatas ir teisės gynimo priemonės gali būti veiksmingos tik tada, kai mes galime jas e, tinkamai įgyvendinti. Berlynos duomenų apsaugos dokumente tas nėra užtikrinta. Vėl vadovaujamasi teisiškai nesaistančia procedūra, kaip anksčiau tiesiog įvardinami trūkumai ir siūloma juos ištaisyti. Tos neprivalomos e, Ta neprivaloma darbo tvarka mums neleidžia tinkamai gyvendinti direktyvos. Nekarta buvo identifikuoti, kad, juk, kad panaši praktika nėra tinkama ir labai dažnai mano institucijos teikiamos rekomendacijos nesusilaukdavo dėmesio. Mes pareikalavome, kaip direktyvoje teikti mums e, visus įgaliojimus. Mm ir mes reikalaujame tų įgaliojimų, kurie įvardinti direktyvos 47 straipsnio antrojo dalyje, nes jie leistų veiksmingai įveikti trūkumus duomenų apsaugos įstatymę. Į tai dėja nebuvo atsižvelgta, buvo pagrista noras reikala, reik, laikyti senosios tvarkos. Tačiau niekaip nebuvo atsakyta, kodėlgi nesilaikome Europinio teisės akto. Jeigu mes nesulauksime pakeitimų, tai mano institucija negaus tų įgaliojimų, kurie įvardinti direktyvos 46 straipsnio pirmojoje dalyje, būtent sekti ir kontroliuoti, kaip direktyvos kontekste patvirtintos nuostatos yra vykdomos. Beje, panašios problemos egzistuoja ir federaliniu lygiu, į tą orientuojasi ir Berlyno teisėkros institucija, siūloma tvarka, nesuprantama dar ir dėl to, kadangi mūsų sprendimai gali būti bet kada užginčiami teisme. Kita problema - nėra jokių vykdymo nuostatų, net jeigu e, Berlyno teisėkuros institucija įpareigotų mus privaloma tvarka dirbti, mes negalėtumėme paskelbti jokių saistančių nuostatų, nes trūktų teismo sankcijos. Beje, tas galioja tiek policijos direktyvai, tiek bendrajam duomenų apsaugos reglamentui. Ir kol kas, kiek žinome, mes negausime galimybės privalomam vykdymui Ir akivaizdu, kad čia iškils problema europinio lygio suderintam vykdymui. Policijos direktyvos 57 straipsnis nustato nacionaliniai teisėkros institucijai prievolę įvardinti konkrečias sankcijas už atskirus pažeidimus ir jų vykdymui paskelbti papildomas vykdymo priemonės. Tas taip pat nėra iki galo atlikta. Siūlome be baudžiamosios atsakomybės numatyti ir e, nuobaudų sistemą, kadangi jos, kai yra smulkesnis pažeidimas, yra proporcinga ir atbaidanti sankcija. Tačiau mm, nebuvo tai atsižvelgta pilna apimtimi, nenumatyta, pavyzdžiui, e, ko trūksta tinkamo užkartimo uh, pažeidimų, kurios atlieka struktūros projektai arba kompetitingos institucijos taip pat labai abejojame dėl to, kaip yra atliekamas poveikio vertinimas. Jeigu, sakykime, kyla mm, didelis pavojus e, atskiriems asmenims ir jų teisėms, tai tada galima užginčyti mano tarnybos sprendimus, sustabdyti veiklą ir keisti mūsų sprendimus, jeigu yra skubus to poreikis, kaip sakoma, įstatymą. Na, ką tai reikštų praktikoje, kad bet kada būtų galima ir bus greičiausia pateikiami panašus argumentai. Kitaip sakant, bus galima tvarkyti duomenis abejotinų būdų, tol, kol nebus e, baigtas visas tyrimo procesas. Nors e, tyrimo terminai trumpi ir labai sunku panaikinti netinkamo duomenų tvarkymo pasiekmes. Ši nuostata tikrai nebus suderinama viskas su policijos direktyva dėl skaidrumo ir pal ir nukentėjusių teisių, tai Berlyno teisėsaugos institucija visus apribojimus išnaudojo pilna apimtimi ir netgi nuėjo toliau. Mano tarnybos įtraukimas į darbus, nustatant nukentėjusiųjų galimybę įsitraukti į procesą, nebuvo uh, atliktas. Taigi, nukentėjusi ar palesti asmenys negali gauti tinkamos informacijos ir negali prašyti, kad informacija būtų perduota mano kontroliuojančiai institucijai. Ir tokiu būdu neužtikrinama pagrindinė palestų asmenų teisė gauti informaciją apie save ir tai, kas vyksta. Ir paskutinis aspektas kuris yra aktuolus ne tik man, bet ir kitoms Vokietijos federacijos uh, duomenų apsaugos institucijoms. Jūs žinote, kad policijos direktyvos ir um, bendrojo duomenų apsaugos reglamento vykdymas reikš daug naujų iššūkių teisėsaugos institucijoms. Egzistuoja didžiulis poreikis tinkamai bendradarbiauti, Būtent dėl to tiek GDPR, tiek policijos direktyva nustato prievolę aprūpinti instituciją ir pačią policiją tinkamą įrangą ir ištekliais. Tačiau institucijoms e, trūksta visų išteklių, trūkumai tikrai esminiai. E, Suvokimas, kad reikia situaciją keisti, nėra dar pakankamai ryškus ir mūsų skundai išgirdstami tik ribota apimtimi. Berlin, ne mano institucijoje dirba nepaprastai motivuoti darbuotojai, jie skiria visas jėgas naujos europinės tvarkos įgyvendinimai mūsų laukia tikrai įdomus laikotarpis ir mes tikrai nekantraujame pradėti bendradarbiavimą su kolegomis iš kitų es valstybių narių. Kaip seksis įgyvendinti bendrai duomenų apsaugos reglamentą ir policijos direktyvą, turint omenyje ribotą, ribotus išteklius, dar pamatysime, tačiau, kad seksis gerai, jau dabar abejoju. Nepamirškime to, kad ne, nesugebant dėl objektyvių priežasčių uh, atlikti darbo, bet kokia motivacija gali pavirsti į didelį nusivylimą, o tai būtų katastrofa. Nes mūsų tikslas optimaliai įgyvendinti Europinį teisės aktą, nes tik tai padės užtikrinti e, tinkamą duomenų apsaugą skaitmeninėje ateityje. Ir čia Aš labai esu dėkinga už Europos lygmens išsakomą kritiką ir paramą mums. Būtų tiek, ačiū. Uh, labai ačiū. Ir dabar e, mes pereisime prie klausimų ir nacionalinių parlamentarų. Pasisakym pirmiausia, ponia Kosulį iš Graikijos. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα... Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pateikti klausimą. Uh, e, Ponas Vamberg. Vyzės Vamberg. Jis palėtė labai jautrų klausimą. Ar yra pusiausviros tarp duomenų apsaugos ir saugumo? Aišku, policija turi dirbti, turi kovoti su nusikaltimais ir valstybių viduje ir už sienų. Taigi, e, šis reglamentas jau yra numatęs, e, kad priemonės turi būti proporcingos. Gal galėtumėt kažką pakomentuoti apie tai? Ponas Feliga iš Slovenijos. Dobar dan, lep pozdrav vsem. Eh, hvala za besedo, gospod predsednik. Labadiena. Ačiū, kad suteikėt man žodį. Kalbant apie asmeninius duomenis, galėtumėm išskirti žmogaus teisų aspektą viename spektro gale ir policijos taktikos ir technologijų panaudojimą kitame spektro dale. Ir e, tokiuose diskusijose visuomet iškyla svarbus klausimas. Iš esmės yra policija nepasitikima. Kodėl? Kai kuriuose valstybėse e, šio požiūriu yra sukaupta daug negatyvios patirties ir panašu, kad padėtis nesikeičia. Kitas klausimas. Kibernetinių nusikaltimų išaiškinimas. Kibernetiniai nusikaltimai sienų nepripažįsta. Nepriklausomai nuo to, kiek ES bando ištaisyti padėtį, priimti vairius reglamentus, nusikaltelių grupuotės e, pralenkia visas institucijas. Jos visą laiką randa spragą, kur e, jos ramiai gali vykdyti savo nusikalstamą veiklą. Kitas dalykas, kurį reikėjo paminėti ir kuris turbūt jau buvo aptartas, tai yra teisės saugos institucijų kvalifikacijos klausimas, išsilavinimo lygis, įranga, jos kokybė ir personalo skaičiai. Be abejo, visi šie aspektai yra labai svarbus įgyvent policijos direktyvą. Jei kalbam apie kibernetinius nusikaltimus, supraskime, kad e, asmeninių duomenų vogimas, įmonių e, duomenų vogimas irgi yra kibernetiniai nusikaltimai. Pavyzdžiui, čia kalbama apie mokėjimų kortelių duomenų e, pagrobimą. Tai yra įsiveržimas į žmonių asmenį gyvenimą. Galim čia primti vairiausių taisyklių ir nuostatų, tačiau bus labai sunku rasti teisinga pusiausvyrą tarp didžiųjų interesų ir didžiųjų duomenų apsaugos. Didžiojo privatumo, jeigu taip galima pasakyti. Žinom, kad dabar e, didžiausias visų interesas yra prekyba. Prekyba prekėmis. Ir skaitmeniniai duomenys e, turi vertę. E, kriptovaliuta gali būti siejama su tokiais duomenimis. Dar vienas svarbus aspektas, kalbant šią temą apie duomenų apsaugą, kalbant apie teisėją saugą ir kriminalinės sankcijas. Ir policijos pareigūnų, ir teisėją saugos pareigūnų priežiūra ir kontrolė turi būti užtikrinta, o toliau seka duomenų saugojimas. Kas yra atsakingas už duomenų saugojimą? koks gali būti duomenų saugojimo laikotarpis, kokia trukmė, kas tos duomenys gali išnaikinti, kas juos kontroliuoja. Kaip jau girdėjome, kai kurios valstybės bando savaip tas problemas spręsti. Bet man atrodo, kad pagrindinis e, mechanizmas, strategija turėtų būti sukurta Europos komisijos ji turėtų pateikti tokius papildančius pasiūlymus. O dabar, jeigu kiekviena valstybė narė savų veikimo būdų ieško, pasildama savo agentūras, tai e, mes tik tai parodome, kad kai kurios valstybės narės turės e, e, susidoroti, susidurti su kibernetiniais išpaliais. Tokių atvejų yra buvę ne vienas. E, kai iš vienos ar kitos įmonės duomenys yra pagrobiami, tada valstybės susivokia, kad kibernetinis nusikalstamumas yra rimta problema. E, iškart visus klausimus išklausysime, nes dviejų raundų klausimams neorganizuosime ir paskui jau baigsime. Kas dar norėtų pasakyti? Ponas Boniai iš Europos parlamento. Ar dar kas nors norės kalbėti? Ten kažkas kelia kortelę. Ir Lopės Akiliar norės kalbėti. Viskas aišku? Prašyčiau klausiu, kuo trumpiau. Viskas? Ar dar kas nors norės kalbėti? Antro raundo klausimams nebus. Šitas paskutinis. Puiku. Prašyčiau kuo trumpiau klausimus formuluoti. Panas Bonė iš Europos parlamento. Labai ačiū. Kalbėsiu lenkiškai. E, po pierwsze, bardzo dziękuję. E, Visų pirma, labai ačiū už tai, kad suorganizavote šiandienos renginį. Aš pats ištisus mėnesius m, mm, prašiau, kad toks e, susitikimas būtų suorganizuotas ir mes kartu visi galėtumėm aptarti uh, E, bendrojo duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimą. Šiandien paaiškėjo, kad problemų yra labai daug, bet lygiai taip pat atsiveria daug galimybių. Taip pat matome, kad dabar jau esame pasirengę sukurti pasitikėjimą skaitmeniniu pasauliu. Susik pasitikėjimas yra būtinas ateities raidai. Tris dalykus norėčiau išskirti. Visų pirma, kai kurių valstybių narių institucijų silpnumas. Kalbu apie jų pasirengimą interpretuoti naująjį reglamentą. nacionalinių institucijų, kurios turi interpretuoti tuos reglamentus galimybės, e, turi būti orientuotos į paramą piliečiams ir įmonėms. Daugelis šiandien pasisakusių aiškiai pabrėžė, kad šimtų procentų niekas nėra pasirengęs įgyvendinti reglamento, nei viena valstybė narė. Tai yra labai rimta šiandienos posėdžio išvada. Antras dalykas Keletas kalbėtojų e, per šią diskusijų dalį pabrėžė, kad didelė dalis problemų susijusių su direktyvos ir reglamento um, skatinimu, propagavimu susiveda į tai, kad žmonės tiesiog nežino apie tokius dokumentus, jie nežino, kokiu pasisprendimu čia yra siūloma, kaip bus galima subalansuoti jų teisės ir uh, e, asdomenų apsaugą kaip e, skirtingos institucijos galės, ypač teisėsaugos rytyje, toliau savo veiklą vykdyti, kad būtų išlaik, išlaikydamos duomenų apsaugos tam tikrą lygį. Ir dar vienas dalykas, mes turim peržiūrėti valstybių narių aplinkybės. E, gali būti, kad atsiras valstybėse narėse nuostatų, kurios leis asmenius duomenis suteikti be pribojimo. Bet e, supraskime, kad čia direktyva yra aiškios taisyklės, sakančios, kad turi būti ribojama tokia prieiga. Mes turime visą sąrašą nusikalstimų rūšių, mes turime teismo sprendimą. Kai kuriuose valstybėse narėse e, teismai yra informuojami tik ekspost, kai jau e, prieiga prie duomenų yra suteikta. Kai kuriuose valstybėse narėse nėra rimtų pažeidimų ar nusikaltimų sąrašo. Visi pažeidimai yra traktuojami kaip rimti ir sunkus. Taigi mes turime sutelkti dėmesį į reglamento pagrindą. Bet jeigu pagalvotume apie piliečių teisės, tai suprastume, kad yra labai svarbu žmonėms išaiškinti e, dėmenų apsaugos reglamento policijos pusę. Visus klausimus susijusius su policija. Mes turime žinoti, kaip e, taisyklės bus taikomos policijos e, institucijoms. Panas Sabatauskas iš Lietuvos. Gal galėtumėt labai trumpai klausti? Labadiena, ačiū gerimas pirminkė, kad sutikėt žodį. Iš tiesų, tiek pranešėjai atkreipė dėmesį ir tiek mano kolegos iš nacionalinių parlamentų dėl kai kurių aspektų. E, Tiek direktyva, tiek pagaliau reglamentas, apie kurį mes prieš tai kalbėjome, nustato daugelį sąlygų, kada e, duomenys, kurie bus tvarkomi asmenų, e, turi būti e, tvarkomi ypatingai atsakingai. Bet čia vėl klausimas kyla tokia dilema tarp teisės saugos institucijų veiksmų, kad ir piktavalio asmenų, tai yra tie, kurie panaudoja tos duomenys nusikalstomam veikom. Mm. Tai yra panaudojant neteisėtai ir padarant žalą tuos asmenų. Yra terminai saugojimo, pavyzdžiui, kriminalinė žvalgyba atliekant, siekiant iš, išsiaiškinti, kas padarė nusikaltimą, dėl ko padarė, pagaliau siekiant užkardyti, neleisti to vykdyti vieno ar kito nusikaltimo. Ir tada, kai tie duomenys tiek pagal nacionalinius e, įstatymus sur, surinkami ir nenustatomas vis tik kaltininkas arba jie nėra iškaus nusikaltimo vykdytojo, jie turi būti, ne, niekur negali būti panaudoti, vadinasi, yra terminai, yra ištrinimas. Tačiau e, klausimas toks, tarp e, kiek tada bus saugomi tie duomenys, Ir e, kitas momentas - terorizmo, teroristiniai nusikaltimai. Čia vis tik tai suteikia informacinės technologijos sudaro tokias galimybės, kad mes galime iš tikrųjų labai greitai ir labai tiksliai e, gauti informaciją apie daromus nusikaltimus arba padarytus jau nusikaltimus apie asmenis ir vėl daug kaip ar nesusikirs tas, ar nebus taip, kad nebus to balanso. Vienas e, galim, e, informacija, kuri turi būti išsaugojama, kitais atvejais jinai turi būti jau ištrinta, o galbūt tas e, asmo, kur kažkada ne buvo įrodyta dėl jo padarytos ankstesnės nusikalstamos veikos, šiandien bus E, baisaus nusikaltimo vykdytos, teroristinio akto e, sumanytojas ir vykdytojas. Kaip, su, kaip užtikrinti tą balansą? Thank you. Mr. Kuhler from Germany, please. Ponas Kuhler iš Vokietijos. Ja, ganz herzlichen Dank auch nochmal äh, von meiner Seite für die Zahl. Ačiū, labai ačiū už tą. Gal, ponė Sabatauskai, galite išjungti mikrofoną? Jeigu galite, paspauskite mikrofono išjungimo mygtuką. Prašo pirmininkas. Ačiū. Ačiū, ponė. Pirmininkė, ačiū mūsų prelegentams už gausybę informacijos, kas tapo aišku, kad daug dezinformacijos yra pasklydę apie bendrai duomenų apsaugos reglamentą ir ką aš sužinojau kalbėdamasi su piliečiais, tai nelabai aišku, kokiu tikslu dirba duomenų apsaugos institucijos, kam tie asmens duomenys yra saugomi. Taip pat nelabai aišku, ir reikėtų mums aiškiai pasakyti, kokiu pagrindu dirba duomenų apsaugos institucijos, kokie įgaliojimai, kokia kompetencija, kaip bendradarbiauja atskirų valstybių duomenų apsaugos institucijos. Reikia suvokti, kad tie, kas e, bando e, apjuodinti duomenų apsaugos reglamentą, tai dažnai pristato jį kaip kenkianti uh, smulkiam verslui, savarankiškai dirbantiems asmenims ir kitoms pažeidžiamoms grupėms. Na, aš manau, kad tai yra visiška neteisybė, tačiau tokios informacijos paskleista yra, todėl reikėtų labai aiškiai pasakyti, kokiu pagrindu dirba duomenų apsaugos institucijos, pagal kokias gairias dirbama, pagal kokius įgaliojimus. Ar apie tai galvojama, ar duomenų apsaugos institucijas bendradarbiauja, spręsdamos šią problemą ir jeigu mes čia sustiprinsime išorės komunikaciją, būtent mano minėtą kryptimi tinkamai informuodami, pasieksime tikrai daug artimiausių metų. Ponas Lopas Aguilar. Ačiū pirmininką, kalbėsiu tikrai trumpai, nes pasisakiau svarstant kitas temas šiandien. Norėčiau užduoti klausimą ponui Nikol iš Teisingumo direktorato apie tai, ko, kaip valstybės narės yra pasirengę ir kiek noro jose yra įgyvendinti direktyvą teisingai. Vadiname ją policijos direktyva, bet tai iš tikrųjų yra teisėjai saugos institucijų direktyva. Jie apima ne tik teismų bendradarbiavimą, bet ir valstybių narių prokuratūrų bendradarbiavimą, užtikrinant, pavyzdžiui, E, privačių domenų apsaugą ir pagrindinės teisės. Ne tik e, šalių įstatymuose, bet ir tarp valstybinėme bendradarbiavime. Ir matėme, kad pastaraisiais metais suprastėjo, sumenkėjo noras e, bendradarbiauti teismų institucijoms ir prokuratūroms įvairių valstybių narių Europoje ir teisi, kaip su teisingumo ir saugumo erdve. Norėčiau, kad teisingumo direktorato atstovas pakomentuotų, kaip jis vertina valstybių narių pasirengimą e, taikyti šią policijos direktyvą, kuri jau įsigaliojo gegužės 6, nors duomenų apsaugos reglamentas dar tik įsigalios, ši direktyva jau galioja. Manau, kad tas pavadinimas policijos direktyva yra ne, ne, ne visiškai tinkamas, tai iš tikrųjų yra teisės saugos institucijų direktyva. Bet kai ji buvo pavadinta direktyva, ji buvo vadinama direktyva prieš kurį laiką ir niekas nežino, ko, kaip, ko, į ką jį galų galiai išvirs, žmonės ją vadina policijos direktyva ir dabar žinoma, viskas priklauso nuo to, kurioje politinėje frakcijoje esi, kai kurie piktinasi tuo pavadinimu ministrams taryboje tas pavadinimas ypač nepatiko. Atsiprašau, čia, tokia, čia toks interpas, bet buvo pavadinta policijos direktyva, bet niekas neturi kištis į policijos darbą. Bet tiesiog taip susiklostė, kad ji žinoma tokiu pavadinimu. Ir galiausiai žodis poniai Stevens. Ir po to išklausysime atsakymų. Ačiū, kolegos. Ačiū, pirmininkė. Kaip viena iš pranešėjų, rengiant komitetą susijęsią temą, manau, kad pinigų plovimas e, ir finansiniai nusikaltimai, terorizmas yra susiję dalykai. E, finansiniai nusikaltimai nepaiso sienų. Kai kuriuose šali, šalise yra vienokie, e, nu, vienokios sankcijos už nusikaltimus, kitose kitokios. kitokios ir policija vaidina savo vaidmenį šioje srityje. Bendrojo pagrindų reglamento tikslas palengvinti privataus, privačiam sektoriui numatytas užduotis šioje srityje, bet gali nutikti atvirkščiai to ne, nesiekiant. Pavyzdžiui, turiu omeny do, privačių domenų apsaugą. Ar jūs manote, kad egzistuoja kad yra tam tikro neiškumo dėl e, BD, bendrojo apsaugos reglamento 29 straipsnio įgyvendinimo, kaip užtikrinti veiksmingą ko, kovos su pinigų plovimu sistemą ir taip atremti terorizmo grėsmę ir iššūkį Europoje. Ačiū dabar galimybę šios diskusijos kalbėtojams, kalbėtėms šiai diskusijai atsakyti į užduotus klausimus. Ponas Svanberg pirmiausia. Ačiū pirmininkė. Noriu atsakyti į klausimą, kurį uždavė Graikijos atstovė. Kokios patirties sukaupėme, e, kaupdami e, didelius duomenų strautus? Turiu pasakyti, kad yra nemažų iššūkių, nes kai, kai kur informacijos technologijų sistemos yra pasenę, o Mm, Apdarojant duomenys mums reikia daugiau technologinių galimybių. Informacija mums yra labai svarbi. Tai informaciją mes kaupiame arba perkame. Ir noriu taip pat pasakyti štai ką, kad svarbus susijęs dalykas čia yra pinigai. Jei mums būtų skirta reikaling, skirti reikalingi ištekliai, kad sukurtume sistemas, kokį mums reikia, kad galėtume apdoroti didelius duomenų srautus. Tai yra tikrai praktinis, nemenkas praktinis iššūkis. Bet aš manau, kad tai ir galimybė institucijams naudoti di tuos di di didelius duomenų srautus. Bet žinoma, mes privalome jausti atsakomybę už tai ir turime gebėti parodyti, kaip mes tuos duomenys apdarojame ir ką mes su jais darome. Ačiū. E, žodis ponui Mikol. Ačiū. Noriu padėkoti už klausimus. Jų buvo nemažai. Aš juos sugrupuosiu galbūt. Visų pirma, buvo keletas klausimų nuo ponios Molčik klausimą apie išteklius duomenų, apsaug, duomenų apsaugos institucijoms. Iš tikrųjų, tokia prievalė numatyta ir reglamente ir direktyvoje valstybėms narėms suteikti duomenų apsaugos institucijoms reikalingus išteklius, finansinius ir kitokius išteklius Komisija tai akcentavo savo komunikate, kurį paskelbė praėjusiu sausio mėnesį, ragindama valstybės narės skirti e, domenų apsaugos institucijoms reikalingus išteklius. Ir mes tiesiog iš naujo įvertinome ir, ir tai dar kartą pabrėžėme šiandien. Tas komunikatas, tai dar kartą paskelbtas vadovų susitikimo kontekste, nes akcentuojame, kad domenų apsaugos institucijoms reikia užtikrinti joms reikalingus išteklius. Tačiau, kalbant apie, apie direktyvą, joms taip pat reikia suteikti reikalingas galės. Kai valstybės narės perkelia direktyvą į savo teisę, jos turi užtikrinti, kad tos reikalingos našios, našaus veikimo galios būtų suteiktos nacionalinėms duomenų apsaugos institucijoms. E, GDPR direkt, e, teisės akte labai aiškiai, tiksliai viskas mm, išdėsta, nes tai yra reglamentas. Ir pagal tą e, teisės aktą suteikti ne, nemenki galiojimai institucijoms, atsakymus domenų apsaugos, taikyti sankcijas ir taip toliau. O direktyva teigia, kad tai tiesiog pasakyti direktyvą, kad tos galios turi būti našios, galios našiai veikti. Ir tai turi būti perkelta į nacionalinę teisę. E, nacionaliniai įstatymų, kurie turi pasirūpinti tuo, kad e, duomenų apsaugos institucijoms būtų skirti reikalingi ištekliai, bet mes taip pat bandėme prisidėti čia ir skiriame subsidijas duomenų apsaugos institucijoms, kad šios vykdytų informavimo kampanijas piliečių tarpe, taip pat mažoms ir vidutinėms įmonėms. Dabar jau šis konkursas e, gauti šios dotacijas pasibaigė ir nagrinėjame paraškas. Buvo klausimas ir kaip interpretuoti kai kurias nuostatas. GDPR reglamente ir teisės saugos institucijų direktyvoje. Noriu atkreipti dėmesį į 20 straipsnio grupės darbą, kur dirba domenų apsaugos institucijos, taps domenų apsaugos valdyba ir e, paskelbė 10 gairių, jos aktualios ir abiems teisės aktams jų gyvendėme. Ir kaip jau sakiau, egzistuoja konkrečios nuomonės patikta konkreti jų nuomonė dėl teisėsaugos institucijų direktyvos. Ir čia noriu atsakyti klausimą, kurį uždavė, užduota apie tai, kiek laiko duomenys reiktų saugoti pagal teisėsaugos direktyvą. Jei pažvelgsite į 29 straipsnio darbo grupės nuomonę, na, e, tiesioginio klausimo, tiesiog sakymo nerasite, kiek metų skaičiaus nėra. E, tai priklauso nuo domenų pobūdžio, bet Toje nuomonėje yra išdėstyta labai naudingų principų, pavyzdžiui, būtinybės principas. Duomenys reikia saugoti tik tuo atveju, jeigu jie e, tarnauja tam tikram tikslui, tą, tą tikslą tenkina. Taip pat e, teisėsaugos direktyvoje reikia skirti duomenys duomenų pobūdį, pažiūrėjau, duomenys apie aukas, reikia duomenys suskirstyti į kategorijas ir žinoma, Duomenų saugojimo laikotarpis priklauso ir nuo duomenų pobūdžio. Šioje nuomonė, kurį parengė duomenų apsaugos institucijos, jau yra nemažai atsakymų. Taip pat buvo užduotas klausimas dėl komunikato, tai labiau susiję su GDPR dokumentu nei policijos direktyva. Čia noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad yra įvairiausių parinkta statistinių e, leidinių, statistikos suvestinių, brošiūrų, kurias paskelbė komisijas. Komisijos tarnybos taip pat ir yra paskelbta 16 atsakymų į klausimus. Tie e, dokumentai, tie, tie leidiniai pasirodė įvairio, visomis kalbomis, yra ir mažoms vidutinėms įmonėms skirtas leidinukas ir piliečiams. Taigi, kad tam, kad nacionalinės institucijos įgyvendintų piliečių ir susijusių institucijų informavimo kampanijas, mes tengiamės prisidėti ir e, pasiūlyti to, to, tokią medžiagą. Buvo klausimas apie valstybių narių pasirengimą ir norą ypač gyvendinti policijos direktyvą. Trumpai apie tai kalbėjau savo žanginėme pasisakymė. jūs teisingai pastebėjote, kad e, perkelimas teisės saugos e, direktyvos buvo e, gegužės šeštoji ir daugelis valstybių narių pasirinko tas pačias perkelimo į nacionalinę teisę priemonės, abiejų teisės aktų. Daugelie šalių abu tie teisės aktai įsigalios gegužės 25-ąją. Ir šiuo metu matome, kad Maždaug pusė valstybių narių laikysis numatytų terminų arba vėluos keletą savaičių, bet pusė valstybių narių vėluos, ilg... Atsiprašau, vėluos ilgiau nei kelias savaitės, jeigu jos nepaspartins visų darbų. Norėčiau dar kartą paraginti nacionalinių parlamento atstovus esančius šioje salėje paspartinti vykstančius procesus. Nes tai, kad ne visos valstybės bus pasirengę laiku gyvendinti, reikš, kad e, situacija, tas visas vaizdas bus suskaldytas. Svarbu, kad visi būtume vienoje startinėje pozicijoje, kad duomenų apsaugos institucijos turėtų reikalingas galės, kad joms būtų skirti darbų reikalingi ištekliai ir kad gyvendinimas prasidėtų, na, nebūtinai nuo pirmos dienos, bet nuo galbūt antros, trečios dienos po, po termino, po to, kai sueis terminas. Ja, dank für die Fragen. Ačiū už klausimus. Buvo teirautose pagrindė apie tai, kaip tarpusavyje bendrauja duomenų apsaugos institucijos, kaip informuoja apie duomenų apsaugos reglamento ir direktyvos vykdymą. Sakyčiau, bendradarbiaujame labai glaudžiai, ne tik nacionaliniu lygiu, kadangi Vokietija yra federacinė valstybė, mums kyla iššūkis apjungti ir užtikrinti vienodą traktavimą visose domenų apsaugos institucijose, kiekviena žemė turi savo. Kalbame apie tą patį ir europinių lygių. Tikslas, kiek įmanoma, užtikrinti, kad nuobaudos ir sankcijos, kurias numato tiek reglamentas, tiek iš dalies ir direktyva, būtų taikomos kuo labiau suderintai. Kitaip ir negali būti, nes kitų atveju nepasieksime suderinimo kaip tikslo. Aišku, domenų apsaugos institucijos turi su to sutaikyti, nors ir išlieka savarankiškos ir norėtų tokiamis būti kaip reikėtų informuoti visuomenę. Aišku, bandome tą daryti, bandome jau kurį laiką. Aišku, sunku pasiekti kiekvieną. Labai svarbu, kad ir įmonių asociacijos, profesinės asociacijos perduotų mūsų joms pateiktą informaciją. Tačiau bet kuriu atveju bandome kovoti su tuo panikos kėlimu, kas pastarojame metu ryškėja. Mes atkreipiame dėmesį, kad nuo gegužės 26-osios niekas nepradės bausti ir skirti 20 milijonų dydžio baudas. Tikrai ne. Viskas priklauso nuo gausybės kriterijų. Pažeidimo sunkumas, e, kiek įmonė ar palesti asmenis bandė įgyvendinti reglamentą ir direktyvą, kiek rimtai žiūrėjo į duomenų, apsaugos, į duomenų apsaugą. Tikrai smulkus pažeidimai nenulems nuobaudų, pirmiausia bus įspėjimai, laikas bus skirtas pasitaisyti. Mes, aišku, dirbame ir per konsultacijas. Mums tikrai atrodo beprasmiška pasiduoti tam, kas vyksta, susitaikyti su e, panikos kurstimu. Tiesiog yra puiku, kad mes turime europinio lygio duomenų apsaugos aktą ir tai svarbu kiekvienam piliečiui. Tai didžiulis pasiekimas. Ir šis sunkus iškovojimas tikrai pasitarnaus globalizuotame pasaulyje. Todėl bandome skleisti pozityvę žinę. Iš kitos pusės keliami klausimai liudyje, kad mes tarsi turime subalansuoti du skirtingus dalykus. Iš vienos pusės mums reikia tinkamai įgyvendinti duomenų apsaugos reglamentą ir tokiu būdu pasiekti nuostatų suderinimą. Jeigu nebus tinkamų nuobaudų, tinkamų sankcijų, Tai aišku, žmogus e, sieks apeiti, prasisukti, taip sako. Ant, taigi mums reikia tiek pagrasinti, tiek ryštis grasinimus paversti nuobaudomis, tačiau tikrai ne kiekvienu smulkiausiu nusižengimu. O dėl pasirinkimo ir dėl to, kaip mes dirbame, sakiau, kad išteklių trūksta, mums tikrai nepavyks vienodai ištirti kiekvieno iš e, nusižengimo ar pažeidimo, nepavyks viskam skirti vienodų pajėgumų. Čia jau esame ir būsime priversti patys savo nusistatyti kriterijus, pagal kuriuos bus nagrinėjamos bylos eilės tvarka. Pirmiausia yra tai, ką privalu įgyvendinti pagal duomenų apsaugos reglamentą. Atitinkamai mūsų veiksmai priklausys nuo gautos skundo pobūdžio, nuo gautų duomenų pobūdžio, kai kur pažydimas gal bus sunkesnis, platesnio apimties. Ir pradėsime nuo to, kas mums atrodys svarbiau ir aktualiau. Tačiau tai nereiškia, kad mes e, užmesime kitus tyrimus, nes be to nepasieksime norimo poveikio. Tiek atsakant į šį klausimą, dar buvo teirautasi dėl to, ar ir kodėl nepasitikima policija. Iš tiesų, su šia problema susiduria ne tik policija, bet ir bendrai viešoji administracija. Su to kovoti įmanoma tik užtikrinant skaidrumą ir užtikrinant skaidrumą, gyvendinant duomenų apsaugos reglamentą ir labai rimtai žiūrėti į skaidrumo siekį. Tik tada, kai bus tinkamai informuojama apie tai, ką daro viešasis sektorius su asmens duomenimis, atsiras pasitikėjimas, kad jais nėra piknaudžiaujama. O jeigu mes e, apribosime, iš, e, pernelyg plačiai, atsiprašau, pritaikysime išimtis, e, netinkamai taikysime teisės aktus, atsiras problemų ir gali reikėti taikyti kompensacinius mechanizmus. Labai ačiū, ačiū visiems, ačiū tiems, kurie dalyvavo rytinėje ir popieninėje sesijose. Ačiū už pasisakymus, už mintis, tikrai įdomus ir geri pasisakymai. Taip pat ačiū mūsų prelegentams, labai naudingos išsakytos mintis. Visa tai leis mums tinkamai sureaguoti į tokį svarbų teisės aktą. Taigi ačiū kiekvienam iš jūsų. Ačiū ir kolegoms iš Europos parlamento, kurie atėjo čia, dalyvavo. Tikrai dėkui nuoširdi padėka ir atvykusiems nacionalinių parlamentų nariams. Ir vienas iš jūsų pateiks baigiamųjų pastabų. Taigi kviečiu poną Artemį Ralio Lombartę išsakyti apibendrinimus, pristatyti baigiamasias pastabas. Taigi žodis Jums, prašau. Eh, Ačiū, pirmininkė. Noriu visų pirma padėkoti pirmininkui, jums ir Libe komitetui už šią iniciatyvą surenkti tokį susitikimą su nacionaliniu parlamentu atstovais bei e, Libe komiteto nariais. Už dešimties dienų, gegužės 25-ąją, prasidės naujas etapas domenų, privačių domenų apsaugo, apsaugoje Europoje. Uh, Reikia pasakyti, kad e, tai ne vienintelis procesas, kuris vyko pastaruosius du metus, kai buvo reglamentas patvirtintas. Pas, per pastaruosius penkis metus komisija 2012 sausio mėnesį pristatė savo pasiūlymus dėl e, direktyvos reglamento 2018 gegužės 25 baigsis procesas, kuris e, žymi 23 metų procesus, kuomet 95 metais buvo patvirtintas e, susijęs teisės aktas ir tai buvo Europos sėkmės kelio pradžia. Nes labai netrukus paaiškėjo, kad e, tas teisės aktas nėra tobulas, kad yra nu, įvairių iššūkių. Taip pat paaiškėjo, kad e, atsirandant naujoms technologijoms, stingant uh, E, atitinkamai sudarnintų Europos teisės normų, kad būtina e, tobulinti tarptautinės teisės normas dėl domenų perdavimo, taip pat siekti e, nuoseklumo šioje sistemoje tokia yra realybė ir turime nepamiršti ir kitų aspektų susijusių dalykų, tai konstitucinių pokyčių įvykusių Europos Sąjungoje. 2000-aisiais Nicoje pasirašyta pagrindinių teisių hartiją, joje numatyta ir teisė į domenų apsaugą, o į Lisabono sutartį ta hartija buvo įtraukta ir jos teisinė gale yra tokia pat kaip ir kitų ES teisės aktų. Šie dalykai e, susiję, jie svarbus visame kelyje, kurį nuėjo Europa. Tai susiję ir su, su tuo, ko, kokius pasiūlymus patikė komisija 2012-aisiais ir po to buvo, praėjus triems metams buvo patvirtinti reglamentas ir direktyva ir paskui prasidėjo sudėtingos diskusijos, e, ypač dėl, pažiūrėjau, dėl lobistų veiklos Libio komiteto pirmininkas tuo metu buvo ponas Lopes Aguilar ir jis apie tai priminė. Buvo Europos parlamentas susidūrė iki tol be precedentiniais lobistinių organizacijų bandymais prakišti savo pasiūlymus. Tačiau parlamentas žengė milžinišką kiekybinį žingsnį ir nusprendė patobulinti ankstesnę teisinę sistemą, kurioje buvo nemažai spragų ir pasitelkė pagrindinių teisų hartiją, ypač 8 straipsnį, nusprendė pasitelkti, parengti direktyvą ir e, reglamentą policijos ir teismų veiklos rytise. Ir paskui buvo nuspręsta, kad reglamentas e, pakeis direktyvą. Ir sprendimas parengti reglamentą tikrai buvo labai ambicingas projektas, nes atsiranda nauja strategija paremta iniciatyva ir privačių duomenų apsauga yra integruota į sistemą ir tai yra prievolė laikytis to, tokio principo. Ir manome, kad tas Ta sistema bus labai svarbi, taip pat labai svarbus vaidmuo tenka ir domenų apsaugos pareigūnams šioje naujoje sistemoje. Taip pat e, atsiranda savotiška represinė sistema, nes atsiranda bendra sankcijų sistema nacionaliniams institucijoms ir Europos institucijoms atsakingos suteikta daugiau galimybių, jos e, įgyja daugiau galių šioje srityje. Ir taip pat nepamirškime, kad atsirandi veiksmingi mechanizmai, kurių pagrindų galima suderinti šias normas visoje Europoje, e, tyrimų srityje ir atsiranda naujas naujas mechanizmas, kurio pagrindu reikia su, su, su harmonizuoti šias normas visoje Europoje. Uh, kalbama teisės aktuose apie konkrečias subjektyves teisės, e, apie nepilnamečius taip pat, apie teisę reikalauti, kad duomenys būtų ištrinti, užmiršti, teisė užmaršti taip vadinama. Tačiau nepamirškime ir to, kad reglamentas kol kas dar neįsibėgėjo, jis dar nepradėtas taikyti. Ir tai susijęs su uh, tų teisės aktų perkelimą nacionalinės teisės sistemas ir kokius įstatymus šalis turi priimti. Taip pat matome, suvokiama, kad išliks tam tikra simetrija nacionalinėse sistemose, nes atsirado nauja teisinė priemonė, reglamentas daugelis valstybių nu, nusprendė taikyti kai kurias išimtis e, reglamento nuostatų galiojimui kai kuriuose sritise. Ypač, pavyzdžiui, nusprendžiant, nuo kokio amžiaus nepilnamečiai turi teisę patys e, prašyti domenų. Taip pat reikia nepamiršti pasakyti, kad reglamento nuostatos turi e, būti taikomos vientisai, kad jis būtų vienodai visur gyvendinamas. Turime nepamiršti ir ekonominių sankcijų numatytų reglamente. Tai susijęs su duomenų tvarkymu ir apdorojimu įvairiose sektoriuose. Apie tai kalbėjome šiandien. Tyrimai, biomedicininiai tyrimai įstatymų, kurie Europoje ir šalise narėse turi išlikti budrus, turime išlikti budrus. Ir turime išsklaidyti abejonės, išklaidžias abejonės ir atremti iššūkius susijusius su, domenų, su darbu domenų apsaugos srityje. Kaip jau sakiau, liko 10 dienų iki reglamento įsigaliojimo Ir yra priežasčių ir džiaugtis, ir, ir svajoti, nes ES įsigaliojus šiems, įsigaliojant šiems naujiems teisės aktams tampa pavyzdžių lyderė tokioje srityje, pagrindinių teisų apsaugos srityje, taip pat teisės į duomenų apsaugas srityje, privataus gyvenimo apsaugoje būtų gerai, kad ta lyderystė būtų gyvendinta praktiškai. Pavyzdžiui, Šiaurės Amerikoje veikiančios įmonės, e, dirbančios su Europa, privalės tuos pačius kriterijus ir reikalavimus perkelti į, į savo darbę. Ir ten turės būti taikomos tokios pat normos, kaip ir tos, kurios įsigalios už dešimties dienų. Taigi tos normos, tos teisės normos turi tapti visuotinėmis. Ir būtent dėl to visuot, visuotinio pobūdžio, dėl to, kad tos normos tampa visuotinėmis, galime tikrai džiaugtis ir tuo didžiuotis, kolegos. Kolegos, noriu padėkoti ponui Artemirado Lombarte, o išeinantiesiems norėčiau pasakyti Europos parlamento vardu, kad šiandien žengėme pirmąjį žingsnį link ES teisės sistemos duomenų apsaugos rytie modernizavimo. Žinoma, daugiau teisės aktų bus parengta elektroninio privatumo reglamento srityje, yra deramasi dėl keletos kitų dokumentų, todėl tai labai svarbu išlaikyti gerus ryšius su nacionaliniais parlamentais sprendžiant šias labai svarbės e, temas. Šiandienos e, posėdis yra labai svarbus, dėkojame už jūsų indėlį. E, mūsų posėdis parodė, kad valstybės narės netenkins į teisės akto perkelimo terminų, dėl to bus daug problemų, todėl turime labai didžiai stebėti padėtį ir kreipiamės Europos komisiją, kad būtų imtasi konkrečių žingsnių direktyvos įgyvendinimui kontroliuoti. Visas paketas turi būti perkeltas į nacionalinę teisę. Šiandien jūs mums labai daug padėjote, įvardinote, kas kelia e, sunkumų visame pakete, pasakėte, kuo paketas yra naudingas. E, ypatinga diena buvo ir Europos parlamento komitetui, ir jums turbūt. Dar kartą dėkuoju nacionalinių parlamentų nariams. Ačiū jums už aktyvų dalyvavimą. Dėkui.